Good morning, friends. This is our... Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradedame mūsų paskutinį komiteto posėdį prieš vasaros atostogas. Šiek tiek vėluojame pradėti, bet turime labai laikytis darbo grafiko, nes kolegos turi spėti į savo lėktuvus, traukinius, kad galėtų grįžti namo. Taigi turime labai efektyviai dirbti. Ir ar darbo tvarkė visi tvirtina? Taip. Turim vertimą į visas kalbas, išskyrus maltiečių, kratų ir gėlų. Protokolų tvirtinimas 15 ir 16 e, birželio ir taip pat bendro tom dienom posėdžio su moterų komiteto su moterų komitetu. Ir tada ketvirtasis darbo tvarkės punktas iškart. Neįgaliųjų teisių konvencijos sutarties šalių konferencija. Devintoji šalių konferencija vyko 14-16 birželio New York'e parlamento vardu važiavo ponas Kosa ir ponė Stevens. Jie dalyvavo renginiuose, kurie buvo susiję su šią konferenciją ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Stevens, kad jinai mums papasakotų apie konferenciją ir parodytų šešių minučių video filmą, kuris yra parengtas apie šią konferenciją. Taigi žodis poniai Stevens. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, labas rytas. Norėčiau trumpai papasakoti apie jungtinių tautų šalių konferenciją vykusią New York'e. Įvyksta kiekvienais metais ir joje dalyvauja įvairių šalių atstovai, jie vertina per metus atliktą darbą, pasikeičia sukauptą patirtimį, pristato ateities vizijas. Esu dėkinga už tai, kad jau galėjau atstovauti Europos Sąjungai ir Europos parlamentui. tam, kad e, pati turėčiau poranką atitinkamą informaciją, galėčiau pristatyti ją kolegams, aš parengiau vaizdo medžiagą, pavadinimas e, ir įgarsinimas yra olandų kalba. Prašau, kad įrašo kokybė nėra pati geriausia, todėl e, vertėjas salėje garsiai skaitys titrus tam, kad vertėjai kabinose galėtų suprasti, apie ką yra kalbama. Taigi galime pradėti rodyti šį vaizdo reportažą. Hallo, ik sta hier in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Sveiki, aš esu jungtinių tautų būstinėje New York'e. Šiuo metu atvyksta įvairių šalių atstovai tam, kad aptartų negaliųjų asmenų problemas. Prieš tris metus ši konvencija buvo pasirašyta Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje ir Nuo to laiko kiekvienais metais šalių atstovai susirenka kartą per metus, kad galėtų tarpusio padiskutuoti, pasikeisti patirtimi. Ir štai toks posėdis vyksta man už nugaros, bet to vyksta dar papildomai renginiai, konferencijos, seminarai, diskusijos. Ir aš tris dienas dalyvavau tose posėdžiuose, juose dalyvavo kurtieji, aklieji negalių vežimėliuose sėdintis e, asmenys ir jie diskutavo tarpusai. Šiuose nuotraukose matote ES ambasadorių rinktinių tautų, kitus asmenys. Ten buvo Burkina Faso nacionalinio solidarumo ministrė. Aš dalyvavau dviejose podimo diskusijose ir uždaviau daug įvairių klausimų kitose susitikimuose. Dar noriu pasakyti, kad reikia siekti kad e, asmenims su negale būtų užtikrinta prieiga prie interneto ir atitinkami įtaisai būtų pritaikyti jų reikmėms, kad ne vienas e, nebūtų diskriminuojamas ir ignoruojamas. Pirmiausia, aš konferencijos metu pasakiau, kad e, neįgalus asmenys vis labiau įtraukiami į visuomeninį gyvenimą, tačiau problemų lieka dar nemažai e, ir būtina raginti, kad jie patys aktyviau dalyvautų įvairiose visuomeniniuose procesuose. Taip pat e, aš pabrėžiau, kad prieiga jungtinių tautų patalpose yra pakankamai užtikrinta neįgaliems asmenims, taip pat ir vertimo paslaugas. Taip pat aš kalbėjau apie pabėgėlių problemas, lankiausi Jordanijoje pabėgėlių stovyklos ir mačiau daug aklų vaikų, neįgalių asmenų ir jiems nebuvo užtikrinamos jokios papildomos paslaugos. Čia pateikiama filmuota medžiaga 2015 metais gegužės mėnesį iš mano apsilankimo Jordanijoje. Tačiau žinau, kad Jordanija ir Libane veikia dvi nebylių mokyklos ir jos yra pasirengusios pasiūlyti savo paslaugas pabėgėlių vaikams, tačiau joms reikia didesnio finansavimo. Ir tos sumos tikrai nėra labai didelis, kadangi jiems reikia pinigų papildomai priimti mokytojams ir įsigyti mokomai, mokomai medžiagai, kad jeigu jungtinės tautos, pasaulio bankas ar kitos organizacijos galėtų padengti dalį jų išlaidų, pažiūrėjau, negalių mokykloms arba neįgaliems asmenims, tai jos galėtų pasiūlyti kartu su savanoriais savo paslaugas pabėgėlių stovyklose, nes savanorių yra pakankamai, tačiau reikia papildomų lėšų įsigyti e, mokomosioms medžiagoms, nes e, tikrai reikia padėti užtikrinti šių vaikų ateitį, nes jie jau penkis metus Jordanijoje gyvena pabėgėlių stovyklose ir neturi galimybių mokytis. Tarp pabėgalių yra labai daug neįgalių moterų, kurios yra engiamos ir tai yra viena iš pažeidžiamiausių grupių. Taip pat turime nepamiršti vaikų su negale, nes daugelį vietų jiems nėra užtikrinamas švietimo paslaugos, taigi čia dar reikia daug ką nuveikti šioje srityje. Iš tiesų tai buvo labai įdomi galimybė susitikti su žmonėmis ir pasikeisti su jais savo mintimis. Oké. Okay. Ja, dat was de video, voorzitter en collega's. Als u... Taigi, tiek eh, yra vaizdinės medžiagos, jeigu turėtumėte klausimų, tai galėčiau juos atsakyti arba galite man taip pat ir elektroninius paklausimus siūsti apie Junktinių tautų konferenciją skirtą žmonėms su negaliu. Europos Sąjunga šią konvenciją ratifikavo, taigi dabar turi vykdyti savo prisimtus įsipareigojimus, tačiau tą padarė ir valstybės narės, visos 27 išskyrus Airiją kurioje dar laukiama ratifikavimo proceso pabaigos ir aš tikiuosi, kad tai bus padaryta kuo greičiau. Žinoma, pati šalis čia priims atitinkamus sprendimus, tačiau mes tikrai to laukiame, nes labai svarbu užtikrinti neįgaliųjų asmenų įtraukti. Nes tai tikrai negali būti antrarūšiai žmonės. Ačiū, ponė Stevens. Dėkoju, ponė Stevens. Ir manau, kad dar prie šios temos grįšim ateityje. Dabar penktasis mūsų darbo tvarkės punktas - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2016 m. prioritėtų įgyvendinimas. Ir suteiksiu žodį poniai Ribeiro, kuri atsakinga už nuomonės projekto parengimą. Dėkui, ponė pirmininkė. demonstra a sua relevância. Mas por ser um processo de coordenação de políticas entre... Dėkui, eh, gerbiami kolegos. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras yra mm, labai svarbu, nes reikia koordinuoti ES valstybių narių uh, politikos sritis, turime galvoje tam tikras politikos sritis. Dabar yra toksai laikotarpis, kai net abejojama apskritai pačia Europos Sąjunga. Ir turime pagalvoti apie daugelį politikos krypčių, ir ryšius tarp jų. Aš tik turėjau 1540 ženklų šiai nuomoniai parengti, taigi kalbėjau apie struktūrinės reformas, socialinę atskirti dėl darbo nebuvimo ir kai kuriuos kitus klausimus pakeitimų laukiame iki 19 Liepos kokia yra Europos piliečių nuomonė. Turime šioje nuomonėje išryškinti mūsų komiteto poziciją ir subsidiarumo principą pabrėžti. Vasarėje buvo patvirtintas pranešimas apie socialinės užimtumo gairias ir ten buvo pabrėžta, kaip svarbu stiprinti ES socialinį ramsti. Uh, sukurti geresnės sąlygas Europos piliečiams. Ir aišku, kad piliečiams negalėsime padėti jų paremti, jei neturėsime stiprios ir tinkamai struktūruotos ekonomikos. Ekonominis ir socialinis aspektai yra glaudžiai susiję, jų negalime atskirti. Turbūt niekas tuo nebejoja kalbant apie Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą, tą labai svarbu pabrėžti, bet dažnai mes užmirštame savo galutinį tikslą, kuris yra užtikrinti Europos gyventojų gerovę. Europos komisija tris e, socialinius ekonomikus ekonominius rodiklius yra nustačius, kalbant apie makroekonominį disbalansą, bet čia turėtume pasigilinti labiau į šiuos dalykus. ECOFIN, ekonomikos ir finansų ministrų tarybos sprendimai. Turime neužmiršti socialinio aspekto, priešingų atvejų Europos piliečiai nesupras, kad pagrindinis ES tikslas yra vystyti ekonomiką, neužmirštant, neišleidžiant iš akių socialinio aspekto. Tai yra ir Europos parlamento tikslas. Ir turime laikytis holistinio požiūrio, nenugrimsti į smulkmenas ir ne, per, per, medž, per neprarasti to bendro vaizdo. Taigi turime siekti, kad būtų laikomasi ir ekonomikos taisyklių, ir mokesčių įstatymų, bet neužmiršti ir pagrindinio savo tikslo Tai yra, turime siekti pusiausviros tarp socialinio ir ekonominio Europos semestro ramščių. Ir tą galime padaryti, jei turėsime įvertinimo mechanizmus ir jei užtikrinsime, kad EPSCO ministrų taryba sutiks prioritetą užimtumo ir socialiniams klausimams. ir Europos institucijos turi neužmiršti savo priežiūros funkcijų. Turime suprasti, kad situacija nepaprasta yra ir pabėgėlių krizė, ir vidaus saugumo krizė, ir tapatybės, ES tapatybės krizė. Nu, turime užtikrinti socialinę ir ekonominę sanglaudą įvertinti situaciją ir tas priemonės, kurių įmasi valstybės narės tokiu sudėtingu laikotarpiu. Todėl aš siūlyčiau 16 metais jokių sankcijų netaikyti toms valstybėms narėms, kurios nepasiekė stabilumo ir augimo akto sąlygų reikalavimų. Mm, užbaigdama noriu pasakyti, kad ES socialinės dimensijos stiprinimas mm, neturėtų būti ribojamas procedūrinių teisėkuros aspektų. Norėčiau, kolegos, kad jūs pritartumėt tam, kad ši nuomonė mm, turėtų tokią pat svarbą kaip ir ekonomikos komiteto atitinkama nuomonė nes socialiniai aspektai yra lygiai tiek pat svarbus kaip ir ekonominiai. Ekonomikos komitetas vertins Europos semestrą, o aš iš tiesų dirbsiu su visais, kad galėtume socialinę Europą sukurti. E, Žorao Rodrygės. E, dėkuoju pirmininkė. Savo frakcijos vardu noriu pasakyti, kad e, Europos semestro šis etapas yra svarbus, kadangi Europos parlamentas dirbo kartu, parengė tris pranešimus dėl semestro ir matome dabar, jog pavyko įtakoti e, komisijos pateiktus pasiūlymus, jų turinį. Dabar mes pasiekėme etapą, kai reikia kalbėti, reaguoti į šalims skirtas, apie šalims skirtas e, rekomendacijas ir išsakyti savo nuomonę, tačiau e, turime dar padaryti daugiau. Kolegė Sofija yra labai pozityviai nusiteikusi, tačiau norime e, kai ką savo ruoštą akcentuoti. Pirmiausiai, turime užtikrinti jog Europos semestras ir šalims skirtos rekomendacijos būtų naudojamos tam, kad būtų sustiprinti socialiniai standartai Europoje ir kad e, būtų ginami jau egzistuojantys socialiniai standartai. Mums ypatinga susirūpinimą kelia e, tai, kad dabar matome tendencijas, kai neužtikrintos darbo vietos tampa visuotiniu reiškiniu ir mes turime į tai reaguoti. Kitas dalykas - nedarbo lygis, kuris lieka labai aukštas kai kuriuose valstybėse narėse. Pirmiausiai reikia minėti jaunimo nedarbą ir ilgalaikį nedarbą. Mes manome, kad yra e, makrosocialinio disbalanso problema, kur yra viso to pagrindas. Kolegė Sofija e, remia šią nuomonę ir mes labai pritarėme stipriai ir turime užtikrinti, kad e, ekonomikos reikalų komitetas, mūsų komitetas, kai ministrai kalbės e, apie makroekonominį disbalansą, kad būtų kalbama taip pat ir apie makrosocialinį disbalansą. Jeigu tai bus, jeigu bus, e, taps tai dar vienu elementu, e, tai turės e, tam tikro poveikio socialiniai ir ekonomikos politikai. Ir taip pat aš norėčiau paminėti fisk fiska, poveikį fiskaliniai politikai. Mūsų frakcija pasisako už fiskalinę atsakomybę, bet nepasisakom už labai griežtą fiskalinę drausmę, kuri e, neigiamai veikia socialinius standartus, investicijas ir kokybiškų darbo vietų kūrimą. Todėl mes manome, kad e, dabartinis siekis taikyti sankcijas dviem šalims, kurios aiškiai tengiasi subalansuoti biudžetą, yra, e, duos priešingą rezultatą. Mes manome, kad reikia papildyti fiskalinėje srityje daromas valstybių pastangas, reikia būtinų priemonių, kad būtų stiprinami eurozonos fiskaliniai pajėgumai. Kol kas nėra tų priemonių, bet mes, mes manome, kad jos yra būtinos. Mes norime dviejų tokių priemonių. Pavyzdžiui, užimtumo draudimas, palydėtas sąlygomis, kurios yra išdėtos mūsų dokumentuose, o kitas dalykas - konvergencijos priemonė. Tai mūsų nuomonė yra e, labai svarbu, kad užtikrintume E, ekonominė ir socialinė konvergencija, kad procesas vyktų nuo pačios į viršų. Tai yra ypatingai svarbu mano frakcijai. Ir tai e, taip pat reikia galvoti, kad tos priemonės bus pradžia ir kad bus einama toliau. Dėkuoju, ponė Trebesijus, ECR vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už šį tolygų, gerai struktūruotą pranešimą. Tai yra geras atspirties taškas tolesniems darbams, nu, kad kertinis Europinio semestro akmuo yra specifinės rekomendacijos valstybėms narėms. Ir čia manau, kad dar tikrai daug ką galima nuveikti Labai svarbu, kad ES ir toliau paliktų erdvės valstybėms narėms pačioms priimti sprendimus, tačiau būtina vykdyti reformas tose sritise, kur nacionalinės valstybės arba atskiri regionai, ypač ekonomikos sektorėje, nesugeba susitvarkyti. Marijo Dragi šiuo metu pagrindžia savo norą išlaikyti žemas bazinės palūkanų normas teiginiu, kad nori valstybėms narėms suteikti papildomą laiko vykdyti būtinas reformas ir jis nekarta pareiškė savo nusivylimą. Tuo, kad tos reformos nevyksta taip greitai ir sklandžiai, taigi mes turėtume padėti tiems nacionaliniams politikams, kurie siekia, kad šios reformos būtų vykdomas greičiau ir mes galime daryti teigiamą spaudimą toms valstybėms narėms iš Briuselio. KR frakcijai kilo tam tikrų problemų dėl antrojo pastraipoje teikiamų reikalavimų apie pasiūlymas sulyginti socialinius ir ekonominius rodiklius, nes socialiniai rodikliai pirmiausiai turi būti grindžiami ekonomikos augimu ir e, pinigai dėja iš dangaus nekrinta, taip jau yra. Todėl jūsų nuomonėje man labai patinka atitinkamos nuostatos susijusios su būtinybė skatinti ekonomikos augimą, tačiau žmonės taip pat turi suvokti teigiamą ekonomikos augimo poveikį, ypač dabar breksito akivaizdoje. Tik aš tikiuosi, kad mes po vasaros to sugrėsime toliau teigiamą linkme bendradarbiauti ir rengiant šį pranešimą pos kalvė Aldės frakcijos vadu. Muchas gracias. Labai ačiū, pirmi... gerbiama pirmininkė. E, norėčiau sureaguoti trumpai į e, tą tekstą, kurį parengė mūsų kolegė iš Šiberijos pusėselio, e, Portugalė ir noriu pasveikinti su pergalė futbolo čempionate. E, jie atliko puikų darbą ir tikrai pritarėme daugumai jos minčių. Pavyzdžiui, kai jis sako, kad užimtumo komitetas e, turėtų užsikrėsti pasitarnauti ar išsikovoti e, svarbesnę vietą, e, jo e, nuomonė turi būti girdima plačiau, pač jeigu galvosime apie ekonominę būklę, ekonomikos būklę. Ir Europos parlamentas turi vaidinti svarbesnį vaidmenį, be abejo. Ir manau, kad mes turime politinių prievalių piliečių akise turime stiprinti aktyviai ir kitomis priemonėmis socialinius aspektus, socialinį ramstį, kovodami pavyzdžiui su euroskepticizmu, tą turime daryti. Ir tai yra būtina, nes kitaip Europa bus nebe patraukli. E, Yra kai kurie dalykai, kuriuos mes galime galbūt šiek tiek sušvelninti, pakeisti ir susitarti dėl visko. Noriu pasakyti, kad reikėtų galbūt kai ką konkrečiau išdėstyti, kai vertinama socialinė ir ekonominė politika e, minima salų problema. Ji gali būti bendra. Pavyzdžiui, Ispanija, Portugalija, tai aktualu, aš įsivaizduoju, kad Prancūzija ar e, kitur. Ir mes galbūt galime m, mm, pagalvoti apie formuluotės. Tačiau e, nežinau, ar pritariu tam, kas yra pasakyta apie komisijos elgesį. Noriu pasakyti, ar, kad e, iš tikrųjų sankcijų nuobaudų sistema yra visiškai idiotiška, ją reikia peržiūrėti. Nuomonėje taip pat daug kalbam apie reformas, kurios turi būti gyvenamos e, valstybėse narėse ir Alde frakcija visiškai sutinka su tuo, reikia mums struktūrinių reformų, reikia užtikrinti geresnės paslaugas, bet taip pat reikia galvoti apie institucijų e, Europos e, reformą. Žinome, kad augimo e, užimtumo paktas jau prieš kurį e, laiką nusigalavo. E, kolegos iš Italijos taip pat pritars man, žinome, kas vyksta. Ir sakoma, kad nesilaikoma tų nuostatų, kurios patvirtinta yra prieš porą metų Aš pritariu, kad reikia kovoti su neligybė. Mes tarsi bridome ar brendame iš krizės ir neligybė e, gniaužia ekonomikos augimą. Ir matome, kad dabar yra daug tos neligybės Dėl to aš norėčiau, kad Europos e, semestro kontekste atsirastų tam tikri rodikliai kurie atsirastų tam tikri rodikliai. Rodikliai, pavyzdžiui, apie elektros gamybą, apie e, namus net gyventintus. Ir poniai Ribeirai noriu pasakyti, kad tai, e, kas svarbiausia, yra užimtumo e, rodikliai, apie kuriuos dabar kalbama, bet reikia ir socialinių rodiklių ir palaikyti tokį pat tempą ar svorį, tiksliau svorį e, tų socialinių rodiklių yra labai svarbu. Išlaikyti tokiam pat lygmenyje kaip ir e, ekonominių rodiklių. Bet taip pat reikia priminti, kad užimtumas yra tarsi e, išvestinis e, reiškinys, kuris susijęs su visa ekonomika. Aš negaliu pasakyti, kad e, rytoj sukursiu šimtą tūkstančių darbo vietų, nes tam taip pat reikia sukurti ir daug valstybės tarnautojų. Mes galime vertinti rodiklius, bet taip pat turime galvoti, kaip jie įtakoja politikos e, priemonės. Dar vienas dalykas. jeigu kalbėsime vėl apie užimtumą. Strateginių investicijų fondas e, neturėtų e, dėmesio skirti toms valstybėms, kurios nepasinaudojo e, jo lėšomis, bet reikia skirti dėmesį toms teritorijoms, kur yra chroniškas nedarbas ir e, kur ypatingai didelis yra jaunimo nedarbas. Pavyzdžiui, salų pavyzdys reikia kalbėti galbūt ne apie renacionalizavimą šio fondo, bet pirmiausia apie e, tai, kad jo lėšos turi būti skirtos, pavyzdžiui, saloms. E, kad, pavyzdžiui, Ekstremadūroje ar kur nors kitur. Thank you, uh, Laura Agia, EFTD. Laura Gėja. Norėčiau padėkoti ponai, poniai e, Ribeiro už jos e, projektą ir norėčiau pateikti savo pastabas. Mano frakcijai atrodo, kad mm, išskyrus du paskutinius punktus e, nėra gerai parengta nuomonė. Matėme, kad gyventa daug reformų ir po e, pensijų reformų e, daug žmonių neteko išdingo, metaforiškai kalbant, nes jie nebepakliuva į jokią kategoriją penkerius ar šešerius metus tie žmonės gyvena kažkokioje nežinioje, ar jie nebėra nei darbuotojai, nes jų amžius yra. Mm, e, Jie yra jau vyresnio amžiaus ir taip pat jie negali pasinaudoti e, saugumo taip vadinamų tinklų priemonėmis. Taigi ar jūs norite tokių struktūrinių uh, reformų. Ar norite atsisakyti bet kokios paramos, kuri egzistavo darbuotojų e, atžvilgiu? Ar jūs norite, kad dabar e, neužtikrintumas taptų sistemos dalimi? Po e, struktūrinių reformų gyvenimo situacija yra labai sudėtinga nėra naujų darbo vietų ir tos naujos darbo vietos, kurios atsiranda, yra nesaugus, ar žmogus dirbantis valandą per mėnesį yra dirbantysis, ar jūs norite tokių struktūrinių reformų ateityje. Apie mokyklos reformas kalbant, jos taip pat e, nėra geros. Atsirado mokytojų, kurie nebenori dirbti, jie nejaučia jokios motivacijos. Mes esame šalis, kurioje mokytojai yra laikomi svarbesniais negu politikais. Bent jau anksčiau tai buvo, o dabar mūsų švietimo sistema atrodo apgailėtinai, gėdingai. Ir vis tik tai mes esame šalis, kurios civilizacijos tradicijos yra labai senos. Ir dabar po tų reformų atsirado 10 milijonų vargingai gyvenančių žmonių, kurie yra vyresni negu 60 metų amžiaus. Mūsų vyriausybė neįgyvenina tokių reformų, kurios užtikrintų e, pajamas medivalės žmonėms. Ir apie tai Europa turėtų galvoti, tai turėtų būti vienintelis, vienintelė sėkmybė reformų. Mes žinome, kokie rezultatai mūsų šalyje. Aštuoni projektai numatyti, kurie turėtų būti finansuojami iš e, struktūrų investicijų fondo, bet e, e, tai yra labai pavojingi projektai. Siekiama įgyventinti stambius infrastruktūros projektus bet pasižiūrėkime, kokia yra situacija. Vakar Pulijoje įvyko baisi avarija, žuvo daug žmonių, o ten yra tik tai e, viena geležinkelio linija. Žmonės turi suprasti, kad mums reikia naudingų projektų, o ne kažkokių didžiulių, kurie yra visiškai beverčiai. Mes turime dabar ieškoti būdų užpildyti spragas, kurios egzistavo E, daugybę dešimtmečių mūsų šalyje, bet taryba neatsižvelgia į tokias nuomonės. Europos parlamentas svarstė užimtumo gairias ir tai buvo tikriausiai, kai mes reikalausime, kad daugiau socialinės politikos aspektų atsirastų Europos semestre, tas pats vyks, jeigu taryba norėdami, kad taryba išgirstų mūsų nuomonę, turime garsiai apie tai kalbėti, nes mes atstovaujame milijonams Europos piliečių, mes esame įsipareigoję jiems. Sofija, pritariu paskutiniams dviems punktams tavo nuomonėje. Manau, kad tai yra vieninteliai du punktai, e, kurie mm, tarsi rodytų, kad gal, galima su tavim kartu dirbti. Mes turime tikrai labai drąsiai uh, kalbėti. Jeigu valstybė narė nori padėti savo piliečiams, ji neturi būti baudžiama už tai, jeigu ji e, gyvena kažką, kas yra piliečių labui skirta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau aukštai vertinti Sofijos parengtą projektą pranešimą norėčiau pakomentuoti vieną aspektą, kuris nebūtinai atsispindi Sofijos pranešime, tačiau galbūt dar atsispindės, tai yra tas pusiausvėros nebuvimas taryboje tarp Ekofino ir EPSCO. Man tai tam tikra prasme e, atspindi Europos socialinės politikos realybę, kol neužtikrinsime, kad EPSCO turėtų tokias pačias teisės kaip ECOFIN taryba, kol viskas bus vertinama žvelgiant tik iš e, ekonomikos ir pinigų sąjungos varpinės, tol mes neužtikrinsime geresnės socialinės politikos. Aš čia turiu omenyje tos rodiklius, puikiai prisiminame, kaip prieš metus buvo sudėtinga, kad ilgai traukti socialinius rodiklius. Ir Šis ginčas persikėlė taip pat ir į nacionalinės e, vyriausybės, e, kuriuose taip pat mes pastebime tokių pozicijų išsiskirimų, kai finansų ministras yra liberalių pažiūrų, o socialinių reikalų ministras stengiasi apginti savo sritį. Šiuose srityse būtina užtikrinti skaidrumą, nes priešingų atveju piliečiai paprasčiausiai nesugebės įvertinti ir suvokti šios politikos. Ačiū. Dėkoju už pasisakymus, dėkoju poniai Ribeiro. Pakeitimų pateikimo terminas Liepos 19, o komitete tvirtinsime 26 e, rugsėjo, o balsavimas e, pagrindinėme komitete spalio pabaigoj. Taip, užmiršau dar sutikti žodį pranešėjai, kad jinai baigiamai žodį pasakytų. Dėkui, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Praėjusiais metais. Aš e, noriu paprašyti visų kolegų savo pakeitimų pasiūlymus e, pabrėžti, kad E, pabrėžti mūsų pastangą susitarti dėl bendros pozicijos. Tai nėra labai sudėtinga. Net jeigu ir išsiskiria mūsų politinis požiūris, o tai yra viena iš demokratinės sistemos vertybių, pademonstravę pakankamai politinės valios, mes sugebėsime rasti bendrą vardiklį ir nenubrėžti atskiroms frakcijoms tų raudonųjų linijų, kurios galėtų sugriauti visą iki šiol atliktą darbą. Mums reikia tiek ekonominės gerovės Europos, tiek ir socialinės Europos, apie kurią minėjo kolega Bachas. Mums reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp Ekofino ir EPSCO tarybos. Mums reikia Europos, kuri būtų tolygesnė, e, kurios regionai būtų vienodžiau įsivystę. Žinoma, nepamirštant ir atokiausių regionų, pavyzdžiui, Azoro, apie kurios kolega Žambon minėjo. Taigi būtina užtikrinti e, arba siekti sanglaudos ir pusiausvėros visoje Europos Sąjungoje. Taigi siūlyčiau jūsų pakeitimus būtent tą linkmę ir formuluoti, kadangi suderinti, apsvarstyti pakeitimus laiko turime nelabai daug, taigi e, būtų daug paprasčiau, jeigu iš pradžių pristatytumėte pranešėjai savo pozicijos, o po to mes parengtume ir parašytume tokį pranešimo tekstą, kuris turėtų geras galimybės būti patvirtintas per plenarnį posėdį. Dėkui. Toliau Einame prie šešto darbo tvarkės punkto agentūrų, už kurias atsakingas mūsų komitetas įstatymų persvarstymas. Komisijos darbo programa šiemet numato peržiūrėti Sedefą Ošą ir Euro Found. Taigi, suteiksiu žodį komisijos atstovui ponui Mas, kad jis galėtų trumpai pristatyti šią temą. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju už suteiktą žodį. Pristatysiu naujausią situaciją. E, komisija peržiūri šių agentūrų steigimo reglamentus. Pirmiausia, tai yra EU OŠA, Europos agentūra e, saugumui ir saugai darbę užtikrinti toliau SEDEFO ir taip pat Europos fondas darbo ir gyvenimo sąlygoms. Taigi mes peržiūrime šių agentūrų steigimo reglamentus SEDEFO ir Eurofound 75 metų, o jų OŠA 94 metais steigimo reglamentas buvo priimtas. Jie buvo šiek tiek keičiami e, priklausomai nuo pasikeitimų sutartise ir dėl Europos plėtros, bet iš esmės daugiau nebuvo keičiami. Ir dabar mes norime atsižvelgti į pasikeitusią situaciją ir priimti bendrą požiūrį. ir ką darysime. Bandysime tiksliau apibriežti agentūrų tikslus ir užduotis, kad būtų atsižvelgta į pasikeitusią situaciją tiek pačiose agentūrose, tiek darbo rinkoje ir taip pat uh, peržiūrėsime jų vaidmenį uh, siekdami, kad jos sustiprintų, prisidėtų prie Europos komisijos valstybių narių ir socialinių partnerių veiklos. Kalbant apie interesų konflikto politiką, buveinės nustatymą ir e, kitas nuostatas, e, bei, pažiūrėjau, ataskaitų teikimo nuostatas, tai bandysime užtikrinti, kad jie atitiktų, kad jų steigimo reglamentai atitiktų e, galiojančius teisės aktus. Tas, ta peržiūra, tas keitimas bus dalinis, nes planuojama atlikti mm, agentūrų, visų agentūrų vertinimą, bandant pasižiūrėti, kaip galima užtikrinti sinergijas tarp agentūrų ir pasižiūrėti, ar nesidubliuoja jų darbas Ir taip pat į šį procesą bus ištrauktas ir Europos mokymo fondas. Kalbant apie teisinį pagrindą šių pasiūlymų peržiūrai, tai dabar galiojantis reglamentai remiasi anksčiau galiojusių 235 straipsnių, pagal dabartinę sutartį tai yra 350 straipsnis o steigiamųjų reglamentų peržiūra e, orientuosis į konkretaus sektoriaus teisinį pagrindą, į OŠA ir Eurofound. Tai bus 153 straipsnis, o CDFO 166 straipsnis. Kartu su 165 ir 149 straipsniais. Ir šie reglamentai, atnaujinti reglamentai bus Europos parlamento ir tarybos reglamentai laikantis įprastinių procedūrų. Darbų grafikas. E, komisijos kolegija tvirtins tuos pakeitimus antroje e, rūpjūčio pusėje. Taigi nuo rugsėjo taryba jau galės pradėti dirbti e, su šiais pasiūlymais. Dėkui. Dėkoju. Pone Štaindok, matau, turi klausimą. Ačiū už sutiktą informaciją. Mums ypač svarbios tos agentūros, kurios daro tiesioginę įtaką užimtumo politikai Būtinas yra užtikrinti tų agentūrų nepriklausomumą, todėl kad jos mums suteikia labai svarbus duomenys, kuriais mes naudojamės rengdami teisėkuros pranešimus ir labai svarbu užtikrinti, kad jos netaptų tik tai komisijos raštinėmis, tačiau sugebėtų pristatyti ir e, nepriklausomai įvertinti politinę situaciją ir tai yra svarbiausia prielaida ir svarbiausias reikalavimas joms tam, kad mes galėtume parengti objektyvius pranešimus ir e, teisėkuros pasiūlymus. Tai būtent tam mums yra reikalingos agentūros, kad galėtume spręsti OPS Europos darbo rinkos problemas kartu su komisija jas svarstyti, reguliariai įvertinti. Tų problemų tikrai nemažėjo, o mes Labai glaudžiai bendrabiaujame su e, SEDEF, spręsdami jaunimo nedarbo problemas, pabėgėlių integravimo į Europos darbo rinką problemas, nes e, dabar pakeitus tik tai vieną reglamento nuostatą mes būsime palikti nuo šalyje ir e, taip pat E, statistikos tarnybų biudžetų valstybės narėse nereikėtų mažinti. Mes turime konkrečių pasiūlymų ir idėjų. Šią linkmę ir aš noriu užduoti kelis klausimus. Pavyzdžiui, ar yra planuojama pakeisti trišalės tarybos sudėti administracinėje taryboje, sumažinti socialinių partnerių atstovų skaičių, mes susivokiame, kad būtina nuolat prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos, tačiau vis tik tai norėčiau gauti iš jūsų šiek tiek konkretesnės informacijos apie planuojamus veiksmus, kurie turės betarpiškos įtakos taip pat ir Europos parlamento darbui. Norėčiau pabrėžti, kad mums parlamente labai svarbu, kad parlamentas nebūtų išstumtas iš tų uh, struktūrų, iš tų įstaigų, nes jos yra mums labai svarbios ir labai svarbu, kad tos įstaigos, tos agentūros nebūtų atskirtos nuo socialinių partnerių. Taigi mes dėl to ir nerimaujame, norime galėti kaip parlamento atstovai dirbti savo darbą. Žodis komisijai. Dėkui. Nenumatoma keisti e, tos to trišalio agentūrų veikimo pobūdžio, nes tai yra jų veiklos pagrindas. Tikrai nenumatoma keisti to trišališkumo. Ir tikrai visi svarbiausi partneriai valdymo struktūrose dalyvaus. Pone Steinruk. Džiugu girdėti, kad e, iš esmės tos trišalės struktūros nebus keičiamos. Ar ketinama keisti atstovavimų socialinių partnerių skaičių? Žodis komisijai. Dėkui. Ne. Nenumatoma keisti dabartinės veikimo sistemos nei dabar esamų atstovų skaičiaus tose trišalėse valdymo struktūrose. Nieko nenumatyta, ta prasme, keisti. Okay, sure will... Dėkui. Dar irgi galėsim grįžti prie šio klausimo ateityje. Dabar jau baigiame šį klausimą svarstyti. Dėkoju komisijai už dalyvavimą. Septintasis darbo tvarkės klausimas ES 17 metų finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai, biudžeto pakeitimų svarstymas. Taigi, pakeitimai apima 19 bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų pasiūlymų kadangi pirmininko šiandien nėra, paminėsiu keletą dalykų taryba jau paskelbė, kad bus nukerpti 2 milijardai eurų šalia tų 6,4 milijardų, kurie irgi bus nukirpti 17 metų biudžete. Ir šis biudžetas bus mažiausias iš visų ES buvusių biudžetų, kai kalbame apie mokėjimo asignavimus. Ir ponas Hendelis pabrėžė, kad užimtumo jaunimo sritims situacija nėra geriausia. Reikia, kad būtų išlaikyti 15 metų biudžeto lygiai, kai kalbame apie užimtumo ir socialinės srities biudžeto eilutės. O dabar komisija siūlo mažesnius asignavimus negu kad 15 metų biudžete. Tai toks būtų trumpas pasiūlymas iš pono Hendel. Tie, kas yra šiandien ir atstovauja savo frakcijom, tai yra šešėliniai pranešėjai, turi galimybę pasisakyti. Ponas Pirinskis ne. Iš EPP niekas nenori. Prašom savo vardu O ponas Becker Tai ponia Jaslowiecka. Dziękuję bardzo. E, pani Przewodnicząca, ja my... Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę. Manau, kad turime siekti kur kas toliau savo pasiūlymais, nes vis daugiau socialinė politika atneša problemų ne tik dėl pabėgėlių krizės, bet ir dėl kitų veiksnių. Taigi mūsų komitetas turi pabusti, suprasti socialinio fondo e, poreikius, taip pat e, pabėgėlių poreikius, kurie liks Europoje ir reikia daugiau lėšų socialiniam fondui ir biudžete numatyti daugiau lėšų. Uh, Ponas Pirinskis. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Mes pritarėme e, pono Hendelio nuomonį, taip pat pritarėme tam, pritarėme tam ką ką tik pasakė ponė Jazlovietska. Manau, jog užimtumo komiteto pareiga yra veikti labai aktyviai, vykstant diskusijoms, daryboms dėl kitų metų biudžeto. Pirmiausiai, taip yra todėl, kad mums e, taip pat labai aktualu tai, kad e, asignavimai mokėjimams bus mažinami, kaip kad buvo ką tik paminėta. Taip pat e, orientavimas kitomis linkmėmis fondų, pavyzdžiui, socialinio fondo ar socialinių programų, kurios turi savo atitinkamus tikslus. Man e, kyla klausimas ir prašymą noriu išsakyti komisijai. Reikia aiškiau kalbėti ir geriau pateisinti pasiūlymus. Kodėl, pavyzdžiui, siūloma atsisakyti techninės pagalbos e, lėšų socialinėme fonde? E, E, ir e, galvom apie kitus tikslus pagal Europos semestrą. Naujoji paramos programa, kurią pradeda e, komisija dėkti, bando parengti, ji bus skirta struktūrinėms reformoms paremti, bet techninės pagalbos lėšos iš socialinio fondo yra atimamos. Ir komisija sako, kad viena iš priežasčių, kodėl bus mažiau asignavimų mokėjimams, yra ta, kad e, netaip greitai patvirtinamos programos e, įgyvendinama e, vėliau dėl to, kad nepaskirtos institucijos laikų nepaskiriamos, kurios užsima valdymų projektų. Uh, bet kyla klausimas, ar komisija pati pakankamai aktyviai veikia, padėdama, užtikrindama aktyvų bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, kad nebūtų vėlavimų tokių. Mes negalime paprasčiausiai priimti to, kaip pareiškimo. Ko, sakoma, kad vėluojama ir dėl to reikia E, paimti lėšas, perkelti jas kitur, tai yra, kitur, tai yra visiškai nepriimtina ir mes turime e, raginti kolegas, kad jie apie tai kalbėtų ir reikalautų, jog būtų išlaikytos lėšos, kurios buvo paskirtos pagal gemetę finansavimo programą ir kad būtų taip pat hojama už padidinimą finansavimo ten, kur to reikia. E, Pone Jėzlovės kaminėjo Europos socialinį fondą, tačiau yra dar kitas fondas vargingiausiems gyventojams skirtas, taip pat reikia lėšų dėl pabėgėlių migracijos krizės ir taip pat aišku, kad e, e, poreikiai e, yra kur kas didesni, negu kad numatyta tuose dviejose fonduose, tiems dviems fondams skirti lėšų. mes e, turime spręsti migracijos e, problemas ir e, tuo pačiu metu yra tarsi atimamos lėšos, kurios turėtų būti tam skirtos. Yra nemažai konkrečių aspektų aktualių ir aš pritariu išsakytoms mintims. 77 puslapis komisijos pareiškimo pasiūlymo. Ten pasakyta, kad e, fondas nepasiturintiems gyventojams bus nukreipti asignavimo mokėjimams iš to fondo ir taip pat tame vačiame 77 puslapyje aiškiai pasakyta, kad šis e, fondas e, pasižymi tuo, kad lėšos pa, greitai iš jo paskiriamos Taigi yra galimybė greitai skirti lėšas iš to fondo, esant pagal prioritetus ir poreikius ir tuo pačiu metu iš jo paimamos lėšos. Kitas dalykas - pareiškimai politiniuose dokumentuose apie mm, pirmąją B kategoriją ir automatinę lėšų gražinimo taisyklę asignavimo kiems srityje. Jeigu komisija, pavyzdžiui, mano, jog yra pavojus, kad valstybės narės nepasinaudos lėšomis, nes e, neįvykdys e, N plus 3 taisyklės, bet noriu paklausti, kokiu priemonių ėmėsi komisija, kad e, taip nebūtų ir ką turi omeny komisija, kai kalba apie perprogramavimą pirmos B e, kategorijos. Ką tai reiškia? Toliau 0403 e, e, eilutė. Preliminarus tikimai su profsąjungų atstovais konsultacijos, ar tos išlaidos patenka į biudžeto eilutę, kuris skirta užimtumo generaliniam direktoratui ir kaip komisija e, padengė išlaidas numatytos tikams su darbdaviais. Ir apskritai, e, kaip komisija žiūri į Europos socialinio fondo išteklių naudojimą e, pabėgėlių integracijai. Yra ir kiti aspektai, kuriuos norėčiau paminėti trumpai. E, vienas dalykas patikos fondai, kurie dabar kuriami konkretiems tikslams. Gerima pirmininkė atrodo, kad kai komisija ir valstybės narės nusprendžia, jog e, kažko labai greitai reikia ir e, atsiranda labai greitas atsakas. Iššūkiai užimtumo socialinio klausimų srityje tarsi dabar suprantami kaip nelabai skubus ir tarsi nereikia tokių skubių e, veiksmų, kaip kad pavyzdžiui buvo kuriant patikos fondus. Aš ne prieš juos, bet man atrodo, kad reikia e, mums pakankamo atsako iššūkius, e, kur, kuris turi atsispindėti kitų metų biudžete. Ačiū. Dėkuoju, ponė Trebesijus. Jie atstovauja EKR. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijai ES kūrimo pridedamoji vertė yra labai svarbi siekiant tai nepažeisti subsidarumo principą, ES turėtų priimti sprendimus tik tai tuo atveju, jeigu valstybės narėse jų negalima priimti geriau. Taigi Komisija 2010 metais paskelbė šį principą vienu iš penkių pagrindinių biudžeto politikos principų, tačiau šiuo metu mes esame patekę į tokią ekonominę situaciją, kuomet daugelis valstybių priverstas taupyti lėšas ir e, jų sprendimo prieimimo erdvė yra pakankamai susiaurėjusi, todėl labai sudėtinga paaiškinti žmonėms, kodėl ES gali geriau panaudoti pinigus nei nacionalinės valstybės, jeigu tik tai e, tinkamai pristatydami tinkamus sprendimus mes galėtume sulaukti piliečių pritarimo, turime išleisti nedaugiau pinigų, o e, išleisti geriau turimas lėšas. Turime remtis e, principais, kurie yra ir programomis, kurios skirtos ekonomikai skatinti, pavyzdžiui, programa Horizontas 2020. Migrantų krizai suvaldyti galėjome panaudoti lėšas, pavyzdžiui, iš Žemės ūkio fondų arba e, paramos fondų labiausiai e, nukentėjusiems asmenims. ES turi parodyti, kokiose srityse galima sutaupyti, užuot reikalavus papildomo finansavimo. Mes remiame tas programas, kurios, pavyzdžiui, kaip kosmė, palengvins smulkiam verslui prieigą prie rinkos. Kalbant apie jaunimo žimtumo iniciatyvą, būtina palaukti, kol ji bus įvertinta, padaryti atitinkamas išvadas. Iki šiol ši programa veikia nepakankamai arba visai neveikia. Negalime skirti ir reikalauti skirti daugiau finansavimo programoms, kurių pavadinimas skamba gražiai, tačiau ne pasitvirtina jų įgyvendinimo nepastvirtina jų įgyvendinimas. ES programos turi tik papildyti nacionalinės programas, o ne jas pakeisti. Jeigu mes parengsime, sudarysime tokį biudžetą, kuris bus grindžiamas aiškiai apčiopnais rezultatais, galime tik tai tokiu atveju tikėtis atgauti piliečių pasitikėjimą. Labai ačiū, ponė Harkin, žodis Aldė frakcija. Dėkuoju, gerbama pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau. Taip, turime dirbti toliau, nors tarybos pozicijos nežinome. E, daugelis kolegų kalbėjo apie iššūkius, e, pirmiausia, dėl e, migrantų integramų ir panašiai. Mes taip pat žinome, kad biudžetas yra orientuojamas į rezultatus. Ir dabar tie dalykai yra svarbus, e, bet ne vienintelis svarbus dalykai. Mums reikia pakankamų išteklių, nes kartais e, pamirštame, kad biudžetas sumažintas septyniarių metų laiko, laikotarpis skirtas biudžetas sumažintas 10 procentų, lyginant su e, praeitą daugiametę finansavimo programą. Buvo minimos nepanaudotos bendrosios žemės ūkio politikos lėšos Aš labai e, seku atidžiai padėti žemės ūkį ir galiu pasakyti, kad nežinau da, tokių atvejų, kad nebūtų panaudota lėšų skirtų pagal bendrą žemės ūkio politiką. Dėl užimtumo komitetui aktualių biudžeto e, eilučių globalizacijos padarinių fondas Neseniai per plenarinę sesiją pasisakė komisijos narė Malstrom, ji kalbėjo apie prekybos susitarimus ir jis sakė, kad reikia protingiau, išmaniau naudoti globalizacijos padarinių fondo lėšas. Trešdalis sumažintas finansavimas šiam fondui. Atrodo, kad siūloma dar mažinti ir nežinau, kaip komisijos narė gali sakyti, kad kažkaip dar protingiau reikia panaudoti šio fondo lėšas. Tikrai nesupratau, be ką įkalbėjo. Ir taip pat reikia pasakyti mm, sąžinėje, kad neturėjau laiko viską įsigilinti, dėl to nekomentuosiu plačiau. Tik noriu pasakyti, kad pritariu principui, jog biudžetas turi būti sudaromas galvant apie rezultatus, bet taip pat mums reikia e, ir pakankamų išteklių. Thank you, Mr. Becker. Dėkui. Ponas Bekeri, žodis jums. Ačiū, pana pirmininkė. Trumpai tik norėjau patvirtinti, kad e, pirmininko e, Hendelio teiginiui Europos Liaudės partija pritarė, nes mes manome, kad kovant su jaunimo nedarbu sprendžiant e, migracijos problemas ir kitose sritise būtina, kad mūsų komitetas e, būtų aktyvesnis ir todėl reikia panaudoti biudžeto lėšas vadovaujantis ūkiškumo faktoriais. Tačiau turint omenyje, kad iššūkių daugėja, tai tikrai neižvelgiu jokių galimybių, turint mažesnį biudžetą, dirbti veiksmingiau. Žinoma, visose sritise galime pagerinti lėšų panaudojimo efektyvumą, tačiau reikalavimai drastiškai apriboti išlaidas prieštarauja akivaizdžiai socialinės Europos filosofijai. Pabaigai dar norėčiau asmenio pobūdžio prašymą pateikti. Mes vėl sugebėjome pristatyti sėkmingą Europos socialinės paramos produktą. Tai yra e, neįgaliųjų olimpinės žaidynės, kurios vyks, tačiau jų biudžetas kit, kitiems metams dar nėra patvirtintas e, ir tūkstančiai dvasinį negalę turinčių žmonių daug motivacijos galėtų pasisemti iš šių žaidinių, tūkstančiai žurnalistų svečių e, į jas atvyktų. Manau, kad e, surengę šias žaidynės mes e, ženkliai prisidėtume prie neįgaliųjų įtraukties į mūsų visuomenę, taigi prašau kolegų paremti mūsų teikiamas pataisas dėl būtinybės užtikrinti kitais metais šių žaidinių biudžetą ir jį suformuoti. Dėkui, kaip daugelis kolegų jau sakė, kalbame nemažai apie socialinį ramstį, socialinę darbo atvarkę, kaip norime keisti ir stiprinti Europos Sąjungą ir parlamentą šiuose sridise, bet šis pasiūlymas visiškai netinka prie tos darbo tvarkės. Nelabai siejasi su tą darbo tvarkė. Galbūt komisija norėtų kažką pasakyti. Pirmininkė kolegos dar neatvyko. Tai mes tik galime jiem perduoti tai, ką išgirdome. Dėkoju. Mūsų pozicija tikrai aiški ir tikiuosi, kad ją išgirsite, kad tą mūsų signalą išgirsite. Prie šio klausimo irgi ateityje dar grįšime. Pakeitimų pateikimo data 25 Liepos vidurdienis. Mūsų komitete balsuosime 31 rūpjūčio, o plenarinėje sesijoje 27 spalio. O bendras tekstas bus 16 metų lapkričio pabaigoje plenarinėje sesijoje. Toliau aštuntasis mūsų darbo tvarkės punktas - investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Turime apsvarstyti pono Pirinskio nuomonės projektą šią temą ir iškart suteiksiu žodį gerbiamui pranešėjui. Thank you, chair. Dėkui, pirmininkė. Šiek tiek paaiškinsiu. Ši nuomonė yra nuomonė apie komisijos komunikatą paskelbtą praėjusiu metu gruodžio viduryje ir tas komunikatas buvo paskelbtas, nes buvo prašoma, kad komisija pateiktų ataskaitą apie dėrybas dėl partnerystės susitarimų ir veiksmų programų pagrindiniais klausimais kiekvienai valstybei nariai rengiantis 17-20 metų programavimo laikotarpiui. Parlamento atsakingasis komitetas yra regi, o mūsų užimtumo komitetas yra asocijuotasis komitetas. Aš apsikeičiau nuomonėmis su pranešėju, mūsų pirmininkas Tomas Hendel nenorėjo, kad užimtumo ir socialinių reikalų komitetas dalyvautų parlamentui rengiant savo poziciją šiuo klausimu. Mes kaip asocijuotasis komitetas turime bendrą kompetenciją su regi komitetu svarbiais šio komunikato klausimais. Tai yra keturios teminės, keturi teminiai tikslai, darbo mobilumas, socialinės įtraukties skatinimas, kova prieš diskriminaciją, investavimas į mokymą profesinį mokymą, mokymosi visą gyvenimą, propagavimas, institucinių gebėjimų stiprinimas ir efektyvus administravimas. Taigi tos keturios teminės sritis, tie keturi teminiai tikslai patenka į mūsų kompetenciją. Mes taip pat atsakingi už sanglaudos politikoje socialinio fondo dalį. Mm, kai kalbame apie kovą su skurdu, e, diskriminacija ir eksantė sąlygų nustatinimas. Ir galiausia, užimtumo iniciatyva. E, čia glaudžiai Regi ir Empel irgi dirba, nes mes atsakingi, mes esam kompetentingas komitetas būtent šiam užimtumo aspektui. Kas mane neramina, pirmininkė? Neramina tai, kad komisija nepateikė visos ataskaitos šią temą. Tai yra e, ataskaitos apie tai, kas atlikta investuojant į darbo vietų kūrimą ir ekonomiką ir kaip geriau būtų galima panaudoti struktūrinių ir investicijų fondų lėsa, lėšas. 16 straipsnio trečioji dalis reikalauja, kad tokia ataskaita uh, komisija renktų, bet komisija vietoj to paskelbė tik komunikatą, pasakydama, kad dar analizuoja visą šią sritį ir išsamesnį dokumentą pateiks vėliau. Bet mes turėtume aiškiai pabrėžti, kad norime to, tos platesnės ataskaitos ir norime žinoti, kokias priemonės komisija siūlo siūlys to išsamesnio, gilesnio vertinimo rezultate. Yra trys sritis išskirtos tame komunikate, dėl kurių turime e, rūpeščių. Pirmiausia, tai e, programavimas to, kaip tie e, fondai bus naudojami socialinėme fonde numatyta 187. 87 programos, iš jų 34 skirtos jaunimo užimtumo iniciatyvai. Iš tiesų, tai yra Europos socialinio fondo esminė fazė. Ir čia labai svarbu socialinius poreikius išsiaiškinti ir partnerių socialinius poreikius ir žiūrėti, kaip tai atitinka Europą 2020 strategijos prioritetus ir atsispindi rekomendacijose konkrečiai kiekvienai valstybei nariai. Mm, lėšų skirstimas programavimo laikotarpiu ir partnerystės principo išlaikimas turėtų būti užtikrintas. Aš nenoriu smulkiau leistis į šias tris rytis. Manau, kad yra ir kitų kolegų, kurie norėtų pakalbėti. O pagrindinis mūsų prašymas ar mūsų pozicija atsispindi nuomonės projekte. Po programavimo, aišku, kalbame apie įgyvendinimą. Ir čia yra dvi svarbios temos - kompetitingų institucijų paskirimas ir eksantės sąlygų nustatymas. Norėčiau tik pasakyti, kad kalbant apie kompetentingas institucijas ir jų paskirimą, tai vėluojama, skiriant valdymo sertifikavimo institucijas valstybėse narėse, tik 68 iš 187 programų, tik 68 programuose yra kompetentingos institucijos jau paskelbtos, nurodytos iš tų programų 34 yra susiję su jaunimo užimtumo iniciatyva. O kalbant apie 17 e, biudžeto projektą ir jaunimo užimtumo iniciatyvas, tai čia iš tiesų ženkliai vėluojama paskelbti tas kompetentingas institucijas ir tai reiks, kad bus vėluojama panaudoti lėšas, e, lėšas ir ar nereiks gražinti tas lėšas, kurios buvo skirtos 15 metų tokioms programoms. Komisija pripažįsta, kad kalbant apie dabar mm, esamų programų įgyvendinimą, problemos kyra ir dėl to, kad kai kurios valstybės narės iki 16 metų gegužės nesugebėjo visų eksantės sąlygų įvykdyti veiksmų planuose taikomose socialiniam fondui, kai kalbame apie partnerystės aspektus, nemažai valstybių narių neįvykdė eksantės sąlygų. 122 valstybių narių planai turi būti gyvendinti šiemet ir tos eksantės sąlygos turi būti patenkintos ir tikrai yra nemaža rizika, kad laiku tai nebus padaryta. Dėl to turime reikalauti, kad atitinkamos valstybių narių įstaigos ir komisijai prisidedant per techninės paramos forumą m, mm, įvykdytų šias eksantės sąlygas, nes priešingo atveju mokėjimai bus sustabdyti. Pirmininkė, mes negalim čia galvoti tik, kad šie iššūkiai yra techniniai ar procedūriniai. Ne, nes tai nulėmė ekonomikos stagnaciją, tai nulėmė labai skirtingą situaciją tarp valstybių narių ir net tuose pačiuose atskiros valstybės narės regionuose ar socialiniuose sektoriuose, komisija turi netechnokratiškai žiūrėti į šiuos dalykus ir suprasti, kad mes reikalausim iš komisijos iš tiesų spręsti šias problemas. Ir galiausia, noriu pasakyti, kad tas komunikatas iš tiesų nepakankamas komisijos įsipareigojimams įvykdyti ir tam įsipareigojimui, kad komisija turi pateikti išsame ataskaitą su išvadomis ir su e, planais, kaip planuoja problemą šalinti ir viską, ką reikia gyvendinti. Thank you, Madam Jaslovjeka, Shadow. Pone Jaslovjecka, EPP šešėlė panešėja. Labai ačiū, gerima pirmininkė. siekis įveikti krizę yra ne vienintelė Europos problema. Mes turime taip pat e, išbristi iš stagnacijos Europai. Reikia investicijų, kad išjungtų ekonomiką ir, aug, e, ir augimą užsitikrintų. Struktūriniai ir investicijų fondai veikia metų metus ir atsirado subsidijų kultūra. Dabar matome, kad vis e, daugiau pasitelkiami išorės finansiniai instrumentai priemonės. Europos e, strateginių investicijų fondas yra naujas darinys. E, jis numato visiškai naujus investicijų bendro finansavimo būdus. Mes turime pasinaudoti šią galimybę ir pasižiūrėti, aptarti, ko kokį, koks yra poveikis tokio kitokio investavimo, kaip tai slėpia ekonomikai, darbo vietoms. Mums reikia daugiau investicijų į ūkį, reikia, kad daugiau lėšų būtų skirta užimtumui, pirmiausiai sprendžiant jaunimo užimtumo problemas, taip pat saugumo migracijos krize reikalauja mūsų dėmesio, reikia atsakymų į klausimus, kaip finansuoti uh, priemonės užtikrinančias augimą fiskalinio konsolidavimo kontekste. Reikia pasitelkti Europos biudžetą, bet taip pat ieškoti galimybių, kaip svertinį efektą panaudojant pri, privačias lėšas ir kaip tai gali padėti kovoti su nedarbu ir užtikrinti daugiau darbo vietų. Situacija yra pasikeitusi. Ponas Pirinskis teisingai pastebėjo dėl e, socialinio fondo lėšų panaudojimo. Subsidijos turi išlikti. Finansinės priemonės gali būti papildiniu socialiniam fondui, bet jo nepakeis tokios lėšos. Aš pritariu pono Pirinskio mintims. Mums tikrai įdomu komisija bus išklausyti. Tai taip pat galėtų būti galimybė ieškoti naujų priemonių. Kadangi mes rengėme nuomonę regionės plėtros komitetui, aš e, daugiausiai dėmesio skiriu Europos 2020 tikslams ir konkretiems klausimams susijusiems su Europos socialiniu fondu, žmogiškajam faktoriui ekonomikos augimo e, kontekste ir veiksmingam lėšų panaudojimui. Džiaugiuosi tuo, kad numatomas bendravimas tarp regionės plėtros ir užimtumo komitetų, tai turbūt bus geras signalas Europos komisijai kuri turėtų siekti kaip galima veiksmingiau ateityje panaudoti skirtingų fondų lėšas. Aš e, džiaugiuosi pranešėjo požiūrį ir manau, kad tai mums gali tikrai padėti užsitikrinti augimą ateityje. Dėkuoju. Suteiksiu žodį AKR. Šešėliniam pranešėjai ponui Baširui. Prašom. Gerbiamą pirmininkę, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. Mano nuomonė, joje yra daug svarbių aktualių klausimų, manima, tai yra geras tekstas, vienas iš e, bendrų e, dalykų, kuriuos e, išsako mūsų rinkėjai ir ES naudos gavėjai, yra tai, kad parama prisideda prie darbo vietų kūrimo, bet mes kaip komitetas, e, kad trukdo e, sudėtingos taisyklės pasinaudoti lėšomis ir mes e, to neturėtume palaikyti ir kaip EKR frakcija pasisakome, kad būtų supaprastintos finansavimo iš struktūrinių, pavyzdžiui, fondų taisyklės ir reikia optimizuoti sąnaudų galimybės. Mes taip pat palaikome mintis, kurios atitinka subsidiarumo principą kai kas sako, kad ne viskas yra deramai įgyvendinta, tačiau yra žingsnių derama linkme ir tikiuosi, jog regionė bei vietos valdžia suvaidins didesnį vaidmenį teisėkros ir įgyvenimo proceso metu. Operacinės veiklos programos e, vilginamos patvirtinti, bet tai nenauja problema. problema Pagal ankstesnę finansavimo programą pasitaikė panašių vėlavimų ir tai sukėlė laikotarpio pabaigoje nemažai e, finansavimo problemų. Ar e, komisijos atstovai, jeigu jų yra, galėtų patvirtinti, kad buvo imtasi tam tikrų priemonių, kurios užvelnintų tokias e, pasiekmes ar užkirstų kelią kad nebepasikartotų problemos prieš 20 metus. Ir taip pat norėtume e, padėkoti pranešėjų už jo darbą šiuo klausimu. Ačiū. Atrodo, ponė Harkinas tau saldai. E, ponas Kovač vėluoja, jis pakeliu ir tikiuosi, kad spės ateiti į diskusiją prieš jos pabaigą. GUE, žalių atstovų nėra, nei FDD, bet ponas Gerikė e, nori pasisakyti, jis anksčiau prašė žodžio. Ne? Ne, tuomet... Mm, reikia pasakyti, kad visi užsirašę pasisakė. ir kreipiuosi komisijos atstovus dabar. E, žinome, diskusijos vyko intensyviai, ne visuomet labai mandagiai kalbėjomės tuo metu, kai buvo kūriamas strateginių investicijų fondas, e, ekonomikos užimtumo komitetai dirbo ir bandėme užsitikrinti tvirtą poziciją už, už, užimtumo klausimams, kuriant strateginį investicijų fondą. Mes to labai reikalavome bendraudami su ekonomikos komitetu. Buvo daug pažadų tuo metu išdalyta. Ir galiu pasakyti, kad mūsų komitetas yra nusivylęs, kai kas yra labai įpykęs ir nemanome, kad mūsų komitetas vaidina tokį vaidmenį, kokį mūsų nuomonė turėtų vaidinti, sprendžiant e, užimtumo problemas, pasitelkėmi kiti komitetai ir mums susidaro įspūdis, jog komisija neveikia taip, kad užtikrintų, jog lėšos būtų panaudotos optimaliausiai. Bent jau taip aš norėčiau apibendinti šią diskusiją ne tik šiame posėdėje, bet ir uh, susitinkant su kitų komiteto atstovais, kitomis frakcijomis per paskutinį pusmetį. Ne viskas e, baigėsi taip, kaip buvo pažadėta ir kaip mes kad tikėjomės. Manau, kad kolegos, e, beveik visų frakcijų atstovai e, taip pat galvoja, galbūt kas nors iš komisijos atstovų galėtų ką nors pasakyti kadangi mes esame tikrai labai nepatenkinti. Ačiū, pana pirmininkė. Manau, kad e, pirmas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, yra tai, kad čia galime pakalbėti apie tai, kaip sugebėjome panaudoti strateginių investicijų fondų lėšas Europos strateginių štyčių fondo ir socialinio fondo lėšos, kad jos papildytų vienos kitas įgyvendinantis priemonės, kurias jūs pageidautume, kad mes įgyvendintume. Pranešime atspindimas dėrybų, kuriuose dalyvavo komisija ir valstybės narės rezultatas. Taigi ne tik komisijos pozicija čia atspindima, tačiau ir kitų dėrybų šalių, tai yra valstybių narių taip pat, kurios pagidauja, kad regionai, nevyriausybinės organizacijos ir visi kiti suinteresuoti subjektai gautų atitinkamą paramos dalį. Tai yra pirmasis aspektas, kurį norėjau pabrėžti. Be tų kalbant reikia kalbėti taip pat apie konkrečias priemonės, kurios padėtų pagerinti užimtumo situaciją. Aš manau, kad e, finansinės priemonės gali būti e, tam tikros e, paramos formos, kuomet finansuojamas projektas pats pritraukia tam tikrą finansavimą. Jeigu jūs norite, kad būtų finansuojama socialinės paramos priemonė, tai tokiu atveju e, tiktų vienos priemonės ir netiktų kitos. Manau, kad mes finansinės priemonės naudojame tais atvejais, kai tai yra įmanoma, nes tai yra pati veiks, pats veiksmingiausias būdas panaudoti ES ir mokesčių mokėtojų lėšas atitinkamus projektus valstybėse norėčiau įgyveninti. Aš tikiuosi, kad e, pakankamai aiškiai pristačiau komisijos poziciją šio klausimo, kalbant apie e, šios nuomonės nuostatas, kuriams mes iš esmės pritarėme. Noriu paminėti tik, tik kelis elementus. Pirmiausiai, pirmąjį punktą šiek tiek esame nustebę jūsų teiginių apie tai, kad kai kur informacija jums nėra suteikiama. Ir jūs turbūt turite omenyje pirmąjį ir antrąjį priedus, kuriuose pagal 63 straipsnį visi elementai yra įtraukti. Ypač ataskaitos apie padėtį atskiriasi šalyse reikalaujama pagal 63 straipsnį šeštasis punktas taip pat dėl e, bedarbių, e, jaunų bedarbių skaičius valstybėse narėse. Pat reikėtų daugiau pamastyti apie 11 punktą, ten kalbama apie tai, kad reikia skirti kuo daugiau techninės paramos, siekiant įgyvendinti tam tikras iš ankstinės sąlygas. Mes pritarėme pasiūlymui naudoti techninę paramą įgyvendinant tam tikras iš ankstinės techninės sąlygas, veiksmų planus rengiant ir tokios pozicijos mes laikėmės nuo pat pradžių, jau prieš keliarius metus. Dabar situacija yra tokia, kad likus keliams mėnesiams iki veiksmų veiklos planų įgyvendinimo, manau, nėra tinkamas laikas pasitelktas techninės priemonės, nes tai nepadėtų pačiu tinkamiausiu būdu tų veiklos planų įgyvendinti. Ačiū uždėmesi. norėjau pasinaudodama progą šiek tiek išsamiau padiskutuoti su komisija, ypač dėl socialinio fondo, sągaudų fondo lėšų panaudojimo. Tikrai sunku patikėti komisiją, kai ji teigia, kad sunku susitarti dėl rodiklių, kurie parodytų socialinio fondo lėšų panaudojimo veiksmingumą. Turint tam tikras priemonės, kurias pasitelkus galima užtikrinti stebėseną, galima pasitelkti tam tikrus iš ankstinius veiksmus, tai nu, galime e, susitarti ir dėl tam tikrų rodiklių, kurie, kurios pasitelkus galėtume įsitikti, kaip, pavyzdžiui, socialinio fondo lėšos veiksmingai yra išnaudojamos užimtumo srityje. Pat noriu paklausti, kokią vertinimo metodiką jūs pasitelkite telkite dabar, vertinant socialinio fondo lėšų panaudojimo ir e, kokių naujų sprendimų esate pasiūlę ar parengę naujai daugiametiai finansiniai programai kuri turėtų trukti nuo 20 iki 25 metų arba ilgiau, nes dabartinė padėtis darbo rinkoje reikalauja, kad socialinio fondo lėšus būtų panaudojamos kitaip. Ačiū. Žodis komisijos atstovams, prašau. Ačiū pirmininkė. Taip pat ačiū už išsakytus komentarus, kuriuos gavome tiek žodžių, tiek raštų. Mes pasistengsime pateikti įsamius komentarus, taip pat ir dėl šios nuomonės norime padėkoti pranešėjui. Taip pat e, noriu pasakyti, kad 16 straipsnėje yra tik tai nedidelė dalis nuostatų susijusių su e, dėrybų su valstybėmis narėmis rezultatais ir tais rodikliais, kuriuos būtina pasitelkti valstybėse narėse aptarus su komisija siekiant įvertinti socialinio fondo lėšų panaudojimą. Taigi, iš tiesų, čia kalbama ne apie tai, ką valstybės narės jau yra įgyvendinusios. Pirmasis, pirmoji tokio vertimo ataskaita bus pristatyta komisijos metų pabaigoje ir pagal 53 reglamento. 53 reglamentų straipsnių bus pristatyta taip pat ir parlamentui metų pabaigoje. Ir tame dokumente jau bus pristatyti konkretus rezultatai. Remiantis tais e, rezultatų apskaičiavimo rodikliais, e, kurie yra įtraukti į reglamentą Taigi, tie rezultatai bus pristatyti remiantis ne 16 straipsnio nuostatomis, o remiantis dabartinį reglamento 53 straipsnių, bendrųjų nuostatų reglamento 53 straipsnių, kuomet bus pateikiama apibendrinamoji ataskaita. Turintuomenė, kad reglamento nuostatų gyvendinimo procesas prasidėjo daugelį valstybių narių neseniai. Negalime tikėtis, kad e, jau dabar galime pateikti kažkokį tai išsamesnį įvertinimą. Ta galėsime padaryti vėliau. Labai svarbus komentaras buvo susijęs su programavimo terminų pratesimu dėl SAP. Komisija iš tiesų turėjo nemažai pastangų padėti prieš kurį laiką, siekdama įsisavinti bendras teisėkuros procedūras ir komisija deda visus pastangas, kad pateiktų savo pasiūlymą laiku ir pasiektų susitarimą su kitomis teisėkuros institucijomis dėl veiksmų programos paketo, kad jis būtų pradėtas įgyvendinti greitesnių laikų. Ačiū šį komentarą taipogi. Ačiū pakeitimo teikimo terminas baigėsi rugsėjo 5 dieną o balsavimas e, ir svarstymas užimtumo komitete yra nuo 12 iki 15 spalio, o plenarinėme posėdėje turėtume 2016 gruodžio, gruodį svarstyti ir balsuoti dėl šio pranešimo. Pas Prinskis dar norėt papildyti. Ačiū, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegams, šešėliniams pranešėjams, visiems, kurie pritarė šiai nuomonėjai, pripažino, kad ši nuomonė yra svarbi. Ir svarbu, kad mūsų komitetas patvirtintų rimtą poziciją, pasirinktų tokias formuluotės kuriuose atsispindėtų, kad mūsų komiteto veikloje ir komisijos teikiamuose pasiūlymuose dėl biudžeto nepakankamai atkreipimas dėmesys į mūsų komiteto veiklą. Dėl 16 ir 53 straipsnio aš pasižymėjau komisijos atstovų pažadą dėl būsimosios e, apibendrinamosios ataskaitos, tačiau aš vis tik tai norėčiau pabrėžti, kad mes kalbame, kalbame apie struktūrinius investicijų fondus sanglos politikos kontekste. Komisija yra paskelbusi nemažai komunikatų, kuriuose pabrėžiama, kad nuo 2008 vyksta atvirkštinis procesas, didėja skirtumai tarp valstybių narių ir valstybių narių viduje. Taigi komisijos vertinime pripažįstama, kad šiuo metu ES susiduria su labai rimtu iššūkiu dėl didėjančių skirtumų išsivystymų. Jeigu kalbėtume apie e, strateginių investicijų fondą ir tas finansinės priemonės, turėtume aiškiai suvokti, kad e, strateginių investicijų fondo paskirtis yra tik tai skatinti darbo vietų kūrimą ir investicijas, o ne mažinti ekonominio įsivystymo skirtumus. Ir e, likščionio patirtis rodo, kad didžioji dalis šio fondo lėšų yra skirta tiems regionams, kurie yra labiausiai išsivystę ir labai nedidelė dalis yra skirta tiems regionams, kurie yra mažiau išsivystę. Taigi, turėtume šią aplinkybę pripažinti, taip pat turėtume pripažinti, kad struktūrinių investicijų fondų lėšos galėtų papildyti e, strateginių investicijų fondo lėšų investicijas, tačiau manau, kad vis tik tai labiausiai reikėtų jas sėti su Europos socialinio fondo lėšų panaudojimu. Komisija, mano e, vertinimu, bando čia elgtis įprasta, įprastu būdu. Sprendžiant šius klausimus, mes to tarpu savo to leisti, šios prabangos leisti negalime, turime aiškiai suvokti, kad čia susidurime su labai rimtų iššūkių ir reikia jam ieškoti pakankamai rimto atsako. Ačiū. You, Dėkoju, gerbiamas ponė Pirinski. Manau, kad komisijai aiškiai parodėte, kokia mūsų nuomonė. Ir ponas Šambon atvyko į mūsų posėdį, taigi žodis jums. Noriu padėkoti, ponė pirmininkė. Aš peticijų komitete turėjau balsuoti, todėl buvau išbėgęs, taigi labai dėkui, kad. Mm palaukėte manęs ir suteikėte man žodį, kad aš galėčiau pagrindinės mintis pabrėžti. Noriu mm, pasveikinti poną Pirinskį ir jį skatinti, paskatinti dirbti toliau. Manau, kad e, ta nuomonė yra iš tiesų labai gerai parengta, kompaktiška, atskrendžianti pagrindinius dalykus. Ir manau, kad mums pavyks dėl jos sutarti. Aš keletą pakeitimų pateiksiu. Du dalykus norėčiau pabrėžti. Reiktų šiek tiek e, pradėti kalbėti apie tai, kad Europos fondų sistema turi problemų, turi trūkumų. Nes galbūt per daug mes orientuojamės į kiekybę ir valstybės narės nebesuvaldo to kiekio. Manau, kad turėtume valstybėm narėm teikti ir valdymo administracinę paramą, o ne tik uh, jau pabaigojas bausti atlikus galutinį vertinimą dėl to, ko jom nepavyko padaryti. Nes e, lėšos ne visuomet būna tinkamai naudojamos, pasimeta e, administraciniuose koridoriuose regionai nesutarė, kam tos lėšos turi tekti. Aš esu mm, pasirengęs daugiau apie tai informacijos pateikti pranešėjų, jei jis tam neprieštaraus. Nes e, tokios problemos kyla tose šalise, kurių didžiausias biudžeto deficitas. Nes kuo daugiau lėšų jos gauna, tuo daugiau, tuo didesnį kofinansavimą iš e, valstybių biudžeto turi užtikrinti. Taigi šitos problemas reiktų uh, spręsti, galbūt keisti sistemą, peržiūrėti ją. Ir dar vienas dalykas, dėl kurio planuoju kalbėti su poniu Pirinskiu, aš manau, kad EFSI, ar tas taip vadinamas pono Junkerio fondas, turėtų mm, pirmiausia būti skirtas tom vietovėm, kur uh, E, daugiausia yra nedirbančių žmonių, kur didžiausias nedarbas ir jo um, kokybė e, strateginių investicijų fondo vertinimas būtent turėtų ir priklausyti nuo to, kiek darbo vietų pavyko sukurti. Taip pat ir jaunimui. Ir dar kartą dėkoju, ponė pirmininkė, kad palaukėte manęs. Dėkoju. Tada baigiame diskusijas šiuo klausimu. Šiandien visiems, taip pat ir komisijai, pasiuntėme aišku signalą, kad mūsų komitetui šis klausimas yra labai svarbus. Mes grįšime prie jo ir sieksime užtikrinti, kad tos lėšos duotų apčiuopiamų rezultatų ir išspręstų e, klausimus, išspręstų problemas, tas, kurios yra mūsų komiteto kompetencijoje. Dabar einame toliau prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra devintasis punktas. Įgyvendinant 12 metų, gegužės 21 dienos susitarimą dėl 2007 metų Tartautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje. Dabar steiksiu žodį pranešėjai poniai Paloma Lopės Bermėjo. Dėkui, ponė pirmininkė. Man garbė renkti rezoliucijos pasiūlymą dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, kurios numeris 188. Iš tiesų mes turime paremti tą socialinių partnerių pasiektą susitarimą, nes jis nori išspręsti sudėtingas darbo žvejybos sektoriuje sąlygas. Labai daug yra nelaimingų atsitikimų, kurie dažnai baigėsi mirtimi žvejybos sektoriuje. Labai sunku taip pat ten atskirti darbo laiką, poilsio laiką ir laisvalaikį. Darbo santykiai yra neužtikrinti. Daugeliu atveju nėra teisinio aiškumo nes tarptautinėje teisėje yra spragų. Tarptautinės darbo organizacijos 188 konvencija nori užtikrinti minimalę tarptautinę apsaugą žmonėms dirbantiems žvejybos sektoriuje. Ir socialiniai partneriai susidėrėjo dėl to susitarimo. Uh ir labai svarbu, kad jis būtų gyvendintas. Deja, praėjo jau treji metai nuo to laiko, kai buvo prašoma Europos komisijos uždegti žalę šviesą šiam susitarimui. Tik trys šalis ratifikavo tą konvenciją. Labai svarbu, kad komisija ir taryba nedelstų ir kad mes iš tiesų galėtume pagerinti darbo žvejybos sektoriuje sąlygas. Dėkoju. EPP ponė Klūnė atstovė neatvyko, jei jai nieks neatstovauja, tada socialistai ir demokratai. Elena Džentilė žodis jums. Dėkui, pirmininkė. Aš pilnai pritariu poniai Lopės Permecho. Norėčiau dar kartą jai padėkoti už tai, kad atkreipė mūsų dėmesį į tokį svarbų klausimą. Darbo ir darbo kokybės ir saugumo darbe klausimai yra labai svarbus. Žvejybos sektorius buvo labai paveiktas ekonominės krizės, be to ribojama žvejyba daugelie vietų, daugelie jūrų, ypač viduržėmio jūroje. Manau, kad e, tinkamų darbo sąlygų šiame sektoriu užtikrinimas yra svarbus uždavinys. Palankiai žiūriu į tai, kas siūloma šioje rezoliucijoje. Iš tiesų reikia paspartinti procesą. Nes vėluojama ir tikrai sektorius nuo to tik tai kenčia. Nieko daugiau ir nesakysiu, tik noriu pabrėžti, kad pritariu pranešėjai ir labai svarbu, kad mūsų komitetas kreiptųsi į tarybą, kad būtų ratifikuota ta konvencija. Dėkui. EKR grupė, ponas Herikė. Jeigu šiandien mes e, kalbame apie Tartutinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo žuvinkistės sektorio diskutuojame, tai turime pirmiausia turėti omenyje, kad visą ES būtina užtikrinti geresnės darbo teisės. Būdamas K frakcijos pranešėjų ir Meklenburgo priešakės pomeranijos atstovų, tai yra pakrančių regionas, man e, yra labai svarbi ši tema. Taigi šiuo metu jau trečias pranešimas yra rengiamas dėl geresnių e, darbo sąlygų žuvininkystės sektoriuje, todėl iškai pritarėme šios konvencijos e, svarbai ir būtinybė apsaugoti visus žvėjus nepriklausomai nuo jų darbo statusų. Tris aspektus noriu paminėti. Pasirašant tokias tarptautinės konvencijas, kurios nebuvo niekuomet svarstamas nacionalinėse vyriausybėse, būtent kreipti dėmesį į jų nuostatų įgyvendinamumą. Taigi ir darbuotojams reikia leisti pateikti savo įvertinimus. Taip pat turime geresnio reglamentavimo darbo tvarkės ketinimus gyvendinti darbo teisės srityje, siekdami sistemingai e, mažinti biurokratiją ir pagerinti nuostatų pritaikymą, todėl reikia nepamiršti subsidiarumo principo gyvendinant šios konvencijos nuostatas. Europos Sąjunga yra atsakinga už darbo <clears throat> saugą, tačiau jeigu pradėsime diskutuoti apie kajučių dydį arba e, e, saugojimo patalpų bagažo skyrių dydį, tai mes grįžtume vėl prie tų pačių problemų, dėl kurių esame labiausiai smerkiami ES. Taigi aš noriu paklausti komisijos, ar iš tiesų reikėtų šią sritį visapusiškai palikti ir perleisti ES atsakomybei. Dėkuoju žodis poniai Klūna. Dėkui. Pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau, nes matau, kad darbai vyksta sparčiau negu kad numatyta pagal grafiką. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl darbo žvejybos sektoriuje. Jos ratifikavimas yra labai svarbus ir čia pirmiausia kalbame apie um, su darbo sąlygomis susirusias lygas, didelį nelaimingų atsitikimų ir sužeidimų skaičių ir tai, aišku, galiausia brangiau atsiliepia tiek darbdaviams, tiek socialinės apsaugos sistemoms. Konvencijos ratifikavimas pagerintų e, gyvenimo ir darbo sąlygas jūroje. E, tai yra taip pat mm, susiję su medicinių sertifikavimų ir galimybę teikti medicinės paslaugas laivuose. E, kaip jau buvo minėta, tai bus minimalių standartų užtikrinimas. Bet valstybės narės gali užtikrinti daugiau negu tie minimalų standartai. Ir tai, aišku, leistų sumažinti ir nelaimingų atsitikimų ar sužeidimų uh, atvejų skaičių ir sutaupyti nemažai lėšų tiek socialiniam sistemom, tiek darbdaviam. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad komisija yra įsipareigojusi, kad po direktyvos įsigaliojimo e, po penkerių metų jinai bus peržiūrėta, kad pasižiūrėti, ar iš tiesų jinai atitinka savo tikslą. Dėkoju. Jean Lambert nėra. Atsiprašau, ponia Harkin, prašom. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Mes, Aldė, frakcijoje pritarėme šiam socialinių partnerių susitarimui. Mm Tai yra Europos žemės ūkio kooperatyvų konfederacijos, transporto darbuotojų federacijos ir nacionalinių žvejybos įmonių organizacijos ES asociacijos sustarimas. Komisija mm, vėlavo pateikti direktyvos pasiūlymą, bet bent jau dabar jis yra. Ir šis susitarimas papildo e, dabar esamų sveikatos ir saugumo darbe akį E, siekia pagerinti žvejybos ir darbo sąlygas, e, siekia pagerinti darbo ir, ir polisio sąlygas žvejybos sektoriuje ir pagal, šį, pagal tarptautinę e, darbo organizacijos konvenciją šie standartai, tie standartai, kuriuos ES priims, E, bus tarptautinių mastų taikomi. Tai yra Tarptautinės darbo organizacijos 188 konvencija. Be to turime kovoti su nelegale, neapskaityta ir nereglamentuojama žvejyba, taip vadinama NNN žvejyba, ir siekti, kad valstybės narės kuo greičiau ratifikuotų 188 Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją. Kaip žinote, ratifikavimo procesas labai lėtas ir, kaip sakė ponia Kliūnė, valstybėse narėse to būdu mm, nevienodos sąlygos, nevienodos žaidimo taisyklės atsiranda. Taigi reikia siekti, kad sukurtume vienodas sąlygas. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai kad šis susitarimas taikomas visiems žvėjams komerciniuose žvejybos laivuose, kurie plaukioja su ES kurios nors valstybės narės vėliava ir taikomas mm, laisvai dirbantiems žvėjams, nes norima iš tiesų užtikrinti e, tame pačiame laive dirbančių visų žvėjų darbo ir sveikatos sąlygų reikalavimus. Taigi manau, kad tas vienodų sąlygų užtikrinimas iš tiesų yra geras pasiūlymas ir mes pritarėme komisijos žingsniams. Ar dar kas nors iš žaliųjų norėtų pasisakyti? Gal ponė Paliomaliopas Bermecho norėtų dar apibendrinti diskusiją? Prašom. Labai trumpai norėčiau padėkoti šešėliams panešėjams už jų pasisakymus ir esu tikra, kad mums pavyks susitarti ir atsižvelgti į socialinio dialogo rezultatus, susitikimus tarp darbdavių, profsąjungų ir organizacijų kitur. Mes tikriausiai rasime visiems tinkantį sprendimą. Labai ačiū visiems už jų pasisakymą. Dėkoju. Pone Vidė yra komisijos atstovė. Galbūt norite ką nors pasakyti, pakomentuoti, tai prašom. Dėkoju. Aš esu Ivana Toma, kalbėsiu komisijos vardu. Norėčiau padėkoti Jums už pastabas. Komisija atsižvelgė į e, išsakytas mintis, mes e, suprantame susirūpnimą dėl darbo sąlygų, aplinkos ir mums komisijai labai svarbu užtikrinti, kad minimalūs ES standartai būtų taikomi visiems žvėjams, pavyzdžiui, pažymėjimai dėl e, tinkamo darbui, e, dėl darbo laiko nuostatos, sveikatos apsaugos saugos priemonės. Tie dalykai mums labai svarbus. Socialiniai partneriai yra sutarę dėl susitarimo, kaip žinia, e, mes pradėjome darbus e, pirmininkant Niderlandams šiuo klausimu ir tikimės, kad Slovakijos pirmininkavimo metu pavyks pasiekti daugiau rezultatų ir e, šiais metais rudenį jau sutarimas atsidurs taryboje. Europos Sąjunga e, kovos su, kova su e, neteisėta priekyba, e, išnaudojimu žvejybos sektorėje visame pasaulyje, taip pat skatinsime TDO konvencijos ratifikavimą. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Tai reiškia, kad dabar galime jau perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Mes e, dirbame greičiau nei numatyta pagal darbo tvarkę šiek tiek, tačiau siūlau vis tik tai pradėti 11.10 klausimus nagrinėti. Jūs tikriausiai visi e, prisimenate, kad vyko įvairių susitikimų. Taip pat sustikome su tarptautinės prekybos komiteto e, vadovais prieš keletą mėnesių, kai balsavome dėl transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. Mes e, pakvietėme e, jų atstovus pas mus ir džiaugiamės, kad atvyko. Jie pas mus ir Mes e, norėtume pakalbėti apie standartus, apie... Ai, atsiprašau, pradėsime nuo e, TTIP ir užimtumo klausimų. Gabriel Filbermeier iš Liudviko Maksimiliano universiteto Münchene ekonomikos tyrimų E, specialistą ir pradėsime nuo platesnio tyrimo apie transatlantinę partnerystę ir darbo vietas. Noriu pakviesti Jūs pasisakyti ir pateikti mums faktų, skaičių, taip pat įvertinti e, poveikį tos partnerystės. Šis klausimas labai svarbus mums. Dėkuoju, mums labai malonu lankytis pas Jūs. Transatlantinė partnerystė e, yra labai aktualus visiems klausimas, daugeliui. Pirmiausia, noriu Jums pasakyti, kad e, labai e, tai susijęs su daugeliu dalykų 10 milijonų darbo vietų ES, pavyzdžiui, tiesiogiai ir netiesiogiai, yra susiję nuo su transatlantiniais ekonominiais ryšiais e, dėl eksporto ar JAV tiesioginių užsienio investicijų ES. Tačiau e, šalis ne vienodai yra susiję su šiais veiksniais. Jūs matote kairėje pusėje Airija, ir beveik ketvirtis visų darbo vietų priklauso nuo ryšių su JAV. Ir dešinėje pusėje matote Graikiją. Jos, e, jai tenka didelis yra maždaug 1 procentas. ES vidurkis yra 4,5 procento. Tiek darbo vietų priklauso nuo transatlantinių ryšių. E, Vokietija yra e, virš vidurkio, o kitos daug kitų šalių žemiau. Antras dalykas kurį norėjau akcentuoti. Prekybos politika apskritai ir transatlantinės partnerystės sustarimas yra ne tiek susijęs su darbo vietų skaičiumi, bet uh, sudėtimi e, sandara darbo vietų egzistuojančių ekonomikose. Ir e, Keinso uh, e, politiką palaikančių kolegų nuomonę galite pamatyti. Vienas iš atstovų yra e, Krugmanas, kuris e, sako, kad užimtumo lygis yra makroekonomikos dalykas susijęs su fiskalinė monetarinė politika, bet prekybos politika taip pat turėtų būti vertinama pagal veiksmingumą, ne e, kažkokius, e, ne, ne kažkokiais e, neiškiais skaičiais apie e, tai, kiek sukurta darbo vietų ar prarasta ir neoklasikos mokyklos atstovai, pavyzdžiui, Irvinas sako, kad bandymai e, kiekybiškai apibrėžti užimtumą e, prekyboje yra visiškai bergždi. Todėl visiškai nenuostabu, kad E, daug analizės dėl tvarumo poveikio, e, dėl prekybos politikos apskritai ar TTIP, ką atliko komisija ir kiti, pasinaudoja e, užimtumo konstantą. ir nėra modeliuojamas nedarbas pagal šios modelius. Taip pat reikia pasakyti, kad e, gaminių rinkos reformos turi poveikio e, už, užimtumui, nedarbui ir kad ilgalaikėje perspektyvoje gali pasireikšti tam tikras e, poveikis ir matome, kad gali trumpuoju laikotarpiu reikėti investuoti į prisitaikymą ir kad tuo laikotarpiu gali nukentėti kai kurie sektoriai ar darbuotojai. Kai sakome, kad prekybos politika susijusi su e, darbo vietų popučiu, norėčiau pateikti jums statistinių duomenų. Ten yra pateikti e, vidurkiai skirtumų, e, lyginamos tartotinės įmonės su vienoje šalyje veikiančiomis įmonėmis. Ir pastebėta, kad eksportuojančios įmonės moka aukštesnius atlyginimus negu vienoje šalyje veikiančios, e, daugia nacionalinės bendrovės moka dar daugiau ir taip pat tose įmonėse darbo vietos yra stabilesnės. Bet noriu pasakyti, kad e, jeigu, pavyzdžiui, e, įmonė pradeda eksportuoti, tai iškart ji pradės mokėti aukštesnius atlyginimus. Tačiau yra tam tikra koreliacija tarp tų veiksnių. Ir yra statistinių duomenų, kurie rodo, kad darbo vietos susijusios su JAV-ES santykiai, e, santykiais yra tarsi geresnės darbo vietos. Kitas klausimas, kaip pasitelkti prekybos politiką ir užtikrinti daugiau darbo vietų, kurios būtų geriau apmokamos ar e, kurios garantuotų stabilesnius santykius. Yra nedaug studijų, tyrimų, kurie vertina liberalizavimo e, e, veiksnius praeitie, bet literatūros nėra daug, pernelyg mažai netgi. Ir tam tikrų vertinimų, bet jie nėra galutiniai. Visai neseniai paskelbtas Tartutinis ekonomikos žurnale tyrimas, tai yra aukštos kokybės tartutinis mokslinis žurnalas ir jame keliamas klausimas apie bendrai poveikį ES prekybos susitarimo struktūriniam nedarbui kai kuriuose valstybės narėse, kur yra pakankamai duomenų. 18 valstybių narių buvo tyriamos ir pagal šį tyrimą bendras prekybos sutarčių poveikis struktūriniam nedarbui neigiamas. Pavyzdžiui, Belgijoje nukrito 1,4 procentais punktais, e, Junktinė karalystė tik tai 0,7 e, procentiniais punktais. Ir mano šalis e, galbūt netaip optimistiškai atrodo mes įsigiliname į uh, E, atvirumą prekybos sustarimuose ir kaip tai atsiliepia darbo rinko. Jeigu pasižiūrėsime į Europos rinkų vidurkį, pasižiūrėsime į prekybos sutarčių poveikį e, vidurkį toms valstybėms, tai bus pamaty, pamatysime, kaip per pasaržius 25 metus rinkos liberalizavimas leido e, sumažinti nedarbą 1,4 procentiniais punktais. Taigi poveikis yra nedidelis ir taip pat yra ne, neaišku, koks yra galutinis rezultatas ir ilgalaikis poveikis. Bet taip pat matome, kad po liberalizavimo e, nedarbas iškart išauga šiek tiek laikinai, ypač kai kuriuose sektoriuose, kai kuriuose įmonėse e, prarandamos darbo vietos, kai kur jų atsiranda, bet tas e, e, pereinamasis laikotarpis yra laikinas. Tačiau po trijų metų skirtumai e, išnyksta ir analizė rodo, kad paskui padėtis yra žemesnėme ligmenyje negu pradinė išeitinė padėtis. Toliau darbo vietos atlyginimas e, užimtumas. Du tyrimai atlikti e, JAV ir yra duomenų, kurie rodo, kad pavyzdžiui, 2001 metais Kinė įstojo į PPO, atsirado tam tikrų e, nuostolių dėl perkelimo veiklos ir nukentėjo, pavyzdžiui, gamybos sektoriuje ir gana nemažas ir pasimas buvo neigiamas poveikis užimtumui, tačiau e, darbo rinka, kuri labai aktyvi, aktyvi JAV, yra sus... ir e, galutinis poveikis nebuvo toks didelis, nes yra, pavyzdžiui, nedarbo dėl kitų veiksnių. Taip pat yra kitas tyrimas atliktas ir pasinaudota tais pačiais duomenimis, bet e, Vokietijoje ir ten e, ir tyrimas rodo, kad e, grinasis poveikis užimtumui per pastaruosius 20 metų Vokietijai atveriant rinką buvo teigiamas. 440 tūkstančių darbo vietų atsirado per tą laikotarpį. Taigi matome, kad yra skirtumai tarp šalių, netgi taikant tą pačią metodologiją kaip JAV, kur pasireiškia neigiami poveikiai, e, Vokietijos atveju pasireiškia teigiamas poveikis. Dėl TTIP, ką galima pasakyti, reikia taikyti simulacinę analizę, nes TTIP kol kas nėra ir gal niekad neatsiras, bet mes bandome pasižiūrėti į sukauptą patirtį ir bandome daryti išvadas, galvodami apie tai, ko galima tikėtis iš šio susitarimo. Kaip aš anksčiau sakiau, problema yra ta, kad beveik e, visais atvejais tvarumo analizė pasitelkia tam tikras e, nuolatinės vertes ir sunku nustatyti poveikį nedarbui, tačiau yra trys išimtis. Paminėsiu tyrimą Kapaldo 14 metų e, dėl trumpalaikio poveikio ir taikant Keynes'o e, modelį, bet nėra pakankamai bendrų duomenų. Ir e, prielaida yra išeitinė, kad nėra naudos iš prekybos. Mano paties e, tyrimas su bendrautoriais e, pasitelkė prekybos modelį ir teigiama, kad prekyba yra naudinga dėl įvairių dalykų, nežiūrint trumpalaikio neigiam poveikio. Ir dar yra vienas dokumentas, Karer ir kiti autoriai. Šis scenarius yra labiau optimistiškas. E, teigiama, kad E, poveikis bus kur kas didesnis negu kariai yra tyrime. Ir jeigu pasižiūrėsime e, į mm, poveikį nedarbui, Kapaldo e, kalba apie savo tyrimę apie 580 tūkstančius darbo vietų, kurios išnyktų. Mūsų tyrimas yra kur kas labiau optimistiškas. Karir e, taip pat tyrimas e, sako, kad darbo vietų kūrimui poveikis prekybos teigiamas, bet ne tokiu pat mastu e, ne tiek modeliai skiriasi, bet scenarijai. Karir E, labiau konservatyvus vertinimas ir dėl to e, mažiau pasireiškia teigiamas poveikis negu mūsų, pavyzdžiui, tyrime. Jeigu pasižiūrėsime į skirtingus sektorius, aš 13 e, metų komisijos užsakytų tyrimų vadovaujuosi, jis atitinka ir kitus scenarius, kitus tyrimus darbo vietų kūrimas. Pirmiausia, automobilių pramonė atsiras daugiau nekvalifikuotų darbo vietų. 56 e, tūkstančiai, pavyzdžiui, automobilių sektoje, kitos paslaugos 52 tūkstančiai, bet tai netiek susijęs su eksportu iš Europos į JAV, dėl kurio atsirastų tų darbo vietų, bet dėl paslaugų automobilių, pavyzdžiui, pramonės e, sektorių ar kitiems sektoriams dėl ko atsirastų tų darbo vietų. Toliau, jeigu pažiūrėsime į apačią, gali būti uždaryti tam tikti etatai, metalai, e, metalo gaminiai 93 tūkstančiai, elektrijos prietaisai 72 tūkstančiai. Ir matote e, lyginamosios naudos poveikį JAV turėtų turėti privalumų, lyginant su JAV, kai kur, kai kur e, darbo vietų sumažėtų. Dabar e, kitas, Berachel ir kiti atliko tyrimą, kuris e, parodo, kaip skirtingose valstybėse narėse pasireikš perkelimas darbo vietų. Pavyzdžiui, tiksliau, kai darbuotojai turės pakeisti savo profilį, Vokietijoje labai didelis skaičius žmonių pakliūtų į tą kategoriją, o kai kuriuose šalyse labai nedaug. Pavyzdžiui, Maltoje, Lietuvoje, Austrijoje darbuotojų, kurie turėtų pakeisti darbą, pereiti iš vienos įmonės į kitą, iš vieno sektoriaus į kitą gali būti labai nemažas skaičius. Toliau poveikis atlyginimui. Keli tyrimai rodo, kad mes neturėtume benelik daug tikėtis, bet taip pat nereikia tikėtis, kad e, sustarimas sumažins atlyginimo atotrukį labai stipriai matote, kai kuriuose šalise gali pasireikšti neįgiamas e, poveikis atlyginimams, kaip kad Portugalijoje. Bet turiu priminti Jums, kad tas poveikis e, nelabai skiriasi nuo e, nulinės vertės statistinė prasme, reikia tai prisiminti. Dar norėčiau pasakyti, kad yra keturi svarbus dalykai, kuriuos mes nustatėme nagrinėdami tyrimus pirmiausia dėl TTIP galėtų ES atsirastų daugiau tarsi gerų darbo vietų, tai reiškia e, e, didesnius atlyginimus, aukštesnius standartus, bet taip nebūtinai bus, aš sakau, turėtų atsirasti. Toliau neturėtume e, tikėtis, kad atlyginimų skirtumai labai sumažėtų. JAV taip nebuvo tam tikrais atvejais, įsigaliaus tam tikriems tarėjimus ir Europoje taip pat nereikia to tikėtis. Toliau e, trumpalaikė perspektyva gali e, padidėti nedarbas. Ir ketvirta išvada. E, taip, tas nedarbo padėjimas laikinas gali atsirasti dėl to, kad bus keičiamos darbo vietos, darbuotojai perės iš vieno sektoriaus į kitą ir kokios galimybės reikia pasižiūrėti, ar e, nereikia peržiūrėti tam tikrų e, priemonių. E, kai kuriuose srityse metalo pramonėje, kur numatoma, kad sumažės darbo vietų, reikia pasižiūrėti laikinasias priemonės, tarifinės priemonės, taip pat globalizacijos padarinių fondą reikėtų galbūt padidinti laikinai kad darbuotojai galėtų pasinaudoti paramą ir e, kai kurios šalys mažos gali labiau nukentėti negu didelės ir jos turėtų, reikėtų pagalvoti apie laikiną pagalbą iš ES lėšų, kad pereinamasis laikotarpis būtų lengvesnis, ypač kai kuriuose šalyse, kurios galbūt labiau nukentės. Ačiū Jums uždėmesi. Thank you. I think we'll take the second uh, introduction before. Dabar išklausysime antrą žanginę pranešimą prieš pradėdami diskusiją, prieš pradėdami užduoti klausimą. Žodis dabar ponai Fedi Devil, Europos Sąjungos studijų centro atstovui Gento universitete. Ačiū pirmininkai už kvietimą, tikrai man didelė garbė čia kalbėti. E, profesorius Felbermaier pristatė tai taip poveikį užimtumui, mūsų tyrimas yra susijęs su tai taip poveikiu darbo sąlygoms ir kaip e, gali poveikis, kokį poveikį teigiamą ir neigiamą gali turėti darbo sąlygoms. TTIP tai sustarimas, taigi man yra skirtas 10 minučių ir aš laikysiu savo užrašų kad per ilgai nekalbėčiau, aš dabar trumpai pristatysiu svarbiausias mūsų tyrimo išvadas, pradėsiu paaiškinamas, kodėl darbo sąlygų standartai yra labai svarbus tokiuose sutartyse kaip TTIP, po to pristatysiu nagrinėtą mokslinę literatūrą, e, tarpusavio sąsajas tarp priekybos ir darbo sąlygų bei darbo standartų laisvos priekybos susitarimuose, po to peržiūrėsiu ES politiką prekybos ir darbo sąlygų kontekste bei uh, pristatysiu darbo standartų e, esminius aspektus ES ir Junkinėse valstijose bei galiausiai aptarsiu Europos komisijos pasiūlymus dėl darbo standartų. Tai taip sustarime ir aišku pristatysiu mūsų svarbiausias rekomendacijas Turiu pasakyti, kad TTIP sutartyje yra labai svarbu, kad būtų įtraukti plačių užmojų darbo sąlygų standartai, nes šiandien tiek ES, tiek JAF liberalizavimo poveikis užimtumui, darbo sąlygoms ir ekonomikos nes integracijos legitimumas yra kvestionuojami dalykai iš esmės. Mes tą matėme pirminiuose JAV prezidento rinkimuose per pastarosius keletą mėnesių. Manome, kad plačių žmonių darbo standartai įtraukti į TTIP e, galėtų atkurti ne tik TTIP, bet ir bendrai visos prekybos sistemos legitimumą ir teisėtumą. Taip pat reikia pažymėti, kad pakankamai aukšti darbo standartai gali sumažinti potencialius neigiamus socialinius ekonominės integracijos aspektus ir žinoma abi šalys besidarydamos dėl laisvos prekybos susitarimo dėl TTIP nori nustatyti ateities standartus būsimiems laisvos prekybos susitarimams, kurios pasirašytų JAF ir ES, siekiant suderinti tarpusavį ekonominę integraciją ir socialinę apsaugą ir tokiu būdu būtų sustiprinta globalizacijos socialinė dimensija. Tokiu būdu e, būtų galima kalbėti apie tam tikrus tris svarbiausius aspektus, kurie turėtų būti įtraukti į tai e, taip susitarimą arba e, tris e, svarbiausius ramščius. Kaip ir profesorius Felbermairis, cituodamas, minėdamas mokslinę literatūrą, galiu pasakyti, kad tokios mokslinės medžiagos iš tiesų yra šiuo metu nedaug. Tačiau mokslininkai sutarė dėl to, kad liberalizavimo poveikis darbo sąlygoms teoriškai galėtų būti tiksliau liberalizavimas ir darbo sąlygos e, nebūtinai dera tarpusavyje. E, teoriškai e, liberalizavimas galėtų pagerinti darbo sąlygas ir darbo užmokesčius, kita vertus liberalizavimas iš esmės didina konkurenciją ir e, tokiu būdu valstybės ir vyriausybės gali imti socialinio dempingo e, taktikos, e, pabloginamos darbo sąlygas kartu E, liberalizacija turi neigiamas įtakos e, profesinių sąjungų, <clears throat> gali dėrėtis dėl kolektyvinių darbo sutarčių, tačiau, kaip jau minėjau, mokslinių tyrimų šioje srityje kol kas yra nedaug ir e, todėl daugiausiai vadovaujamasi empiriniu požiūriu. Taip pat nėra pakankamai mokslinio tyrimo apie tai, kokie darbo standartai būtų patys veiksmingiausi siekiant užtikrinti tinkamas darbo sąlygas laisvos prekybos sutarčių šalise partnerėse. Mūsų darbo grupė per pastaruosius keletą metų atliko kelis tyrimus susijusius su ES požiūriu į prekybą ir um, darbo standartus ir mes stengiamės įvertinti atitinkamų priemonių poveikį ir veiksmingumą tiek uh, GSP plus susitarimus, tiek laisvos prekybos susitarimams ir iš tiesų mes nedaug radėme įrodymų apie tai, kad ES prekybos politika įtakotų darbo sąlygas ir standartus, tačiau e, būtų sudėtinga sieti e, tų, to poveikio nebuvimą su ilgalaikiu poveikiu, galbūt e, Taip atsitiko dėl to, kad pats pasirinktas požiūris nėra veiksmingas arba dėl to, kad nėra pakankamai duomenų. Atlikdami tyrimus mes prieėmė išvadas ir konstatavome, kad darbo standartų įtraukimas laisvos prekybos sustarimus pasitaikė per pastaros 8 metus dažniau. Tiek kalbant apie turinį, tiek apie valdymo mechanizmus, tiek ir apie įgyvendinimo mechanizmus Todėl e, turbūt e, e, manau, kad tai yra taip pat be abejonės susijęs su Europos parlamento padidėjusiu įtaka po Lisabono starties įsigaliojimo. Svarbu pažymėti, kad tuo pačiu metu prekybiniai santykiai tarp ES ir didelės skaičius besivystančių šalių dabar yra vis labiau grindžiami ne e, lengvatinių muitų sistema, tačiau laisvos prekybos susitarimais tikraisiais ir neseniai pasirašyti laisvos prekybos susitarimai ES vardu turi tam tikrų spragų palyginti su GSP plus sistema, nes pavyzdžiui, valstybėms nėra keliamo reikalavimas ratifikuoti tarptautinės darbo organizacijos atinkamas konvencijas, taip kaip buvo reikalaujama pagal GSP, nėra numatyta jokių sankcijų, taip pat nėra stebėsinus mechanizmo, kuris būtų taikomas šalims partneriams, su kuriamis pasirašytos laisvos priekybos sutartis. Taigi, mes e, savo rekomendacijose raginame, kad ES tarpos prekybos sustarimuose būtų sustiprinami darbo sąlygų standartai, numatant sankcijų taikymo mechanizmą, kuris būtų taikomas. Taip, tuo atveju, jeigu jau nebebūtų galima pasitelkti jokių kitų bendradarbiavimo mechanizmų. Ir taip pat e, reikėtų sugriežtinti atitinkamas bendradarbiavimo sąlygas pasirašant laisvos prekybos sustarimus. Dabar noriu palyginti ES ir JAV požiūrį į prekybą ir darbo standartus. Ir jeigu norėtumėte išsamesnio vertinimo, tai pasiskaitykite mūsų tyrimą. Čia pristatysiu dvi skaidrės, kurios yra įtrauktos į mūsų tyrimą, tačiau tikrai negalėsiu išsamei aptarti šios lentelės turinio. ES ir JAV požiūris į prekybą ir darbo sąlygas yra daug artimesnis nei dažnai manoma, vis tik tai galime teikti, kad e, turinio prasme JAV požiūris yra ambicingesnis, ypač turint omenyje TDO darbo tvarkę, tiksliau ES požiūris yra ambicingesnis, kalbant apie įlo darbo atvarkę, JAV požiūris ambicingesnis, kalbant apie įgyvendinimą. Dar apie tai vėliau pakalbėsiu, kalbant apie svarbiausių darbo standartų taikymą JAV ir ES. Visas ES valstybės narės yra ratifikavusios visas aštuonias TDO svarbiausias pagrindinės konvencijas, JAV tuo tarpu ratifikavo tik dvi tuo metu, kai JAV dažnai teigia, kad gerbė ir laikosi pagrindinių darbo teisės konvencijų nuostatų. E, nemažai stebėtojų šį teiginį ginčyje ir tai buvo aptarta e, ir minima taip pat ir priekybos tvarumo poveikio analizės pranešime, kuris ataskaitoje, kuri prieš mėnesį maždaug buvo paskelbta. Veikiausiai žinote, kad Europos parlamentas praėjusiais metais patvirtino rezoliuciją, kurioje komisija raginama užtikrinti, kad e, pagal TTIP e, JAF e, įsipareigotų ratifikuoti visas aštuonias TDO konvencijas. Tai yra politinis sprendimas, tačiau mes sugebėjome rasti kelis e, argumentus, e, kuriuos pasitelkus e, būtų galima pabrėžti TDO konvencijų ratifikavimo svarbą pirmiausiai dėl to, kad ratifikavusio būtų galima pasitelkti TDO priežiūros kontrolės mechanizmus ir sustiprinti TDO legitimumą o tai galėtų turėti ilgalaikį teigiamą poveikį globalizacijos e, socialiniam lygmeniu. Taigi, vertinant e, komisijos pasiūlymą dėl darbo standartų, kuris yra įtrauktas į prekybos ir tvaros vystimosi pasiūlymo tekstą, kuris buvo praėjusiu metu lapačio 6 dieną paskelbtas, galime pasakyti, kad jame yra tikrai pakankamai ambicingų esminių nuostatų, pavyzdžiui, e, pateikiamas e, TDO svarbiausių darbo standartų konvencijų sąrašas, tačiau nėra e, reikalaujama iš JAF ratifikuoti visų konvencijų. Nuostatos susijusios su gyvendinimu ir valdysena komisijos e, buvo apeitos arba neįtrauktos į komisijos pasiūlymą. Komisija pirmiausiai teigia, kad nori susitarti iš esmės su jungtinėmis valstybėmis, remdamėsi savo atliktų vertinimų šio pasiūlymo mes manome, kad aukšto lygio kompromisas tarp JAF ir ES dėl prekybos ir darbo sąlygų būtų įmanomos, jeigu JAF iš esmės pritartų ambicingesniam ES požiūriui, o JAF pritartų e, JAF ambicingesniam požiūrį į įgyvendinimą, įskaitant ir atitinkamą sankcijų taikymo galimybę ir JAV prekybos atstovas beje turi atitinkamus įgaliojimus e, dėrėtis būtent dėl e, šių aspektų, kurias jis yra gavęs iš JAV kongreso praėjusiu metu vasarą. Taigi, kokios būtų mūsų tyrimo svarbiausios rekomendacijos e, bendrai vertinant ir atsižvelgiant į situacijos neužtikrintumą susijusi su TTIP ir apskritai laisvos prekybos sustarimų poveikio darbo sąlygoms mes raginame laikytis apdairaus požiūrio Europos Sąjungai, tai, kuris turėtų apriepti nuostatų įvairovę. <clears throat> nuostatų, kurios nebūtų susijusios vien tik tai su priekybos ir vystimosi skyriumi ir taip pat raginu pasinaudoti TTIP kaip galimybę e, iš esmės pagerinti ES požiūrį priekybą ir darbo sąlygas. Kaip jau minėjau, e, reikėtų stengti suderinti JAF ir ES požiūrį pačiu aukščiausiu, o ne žemiausiu lygiu, įskaitant ir sankcijų taikymo mechanizmą. Taip pat jau minėjau, būtina pagerinti bendradarbiavimo reglamentuojančias nuostatas, kurios yra įtraukiamas į prekybos sustarimus, būtina suderinti darbo saugos nuostatas visose susitarimuose. Aš apie tai praktiškai nekalbėjau savo prezentacijos metu, tačiau tyrimė apie tai e, tikrai nemažai kalbama. Tas pats pasakytina ir apie mūsų rekomendacijas susijusias su papildomų priemonių taikymus siekiant atlyginti galimą žalą nuo TTIP nukentėjusiems subjektams. Ponas Felbermair apie tai kalbėjo. Aš manau, kad e, tiek akademinėse sluoksniuose, tiek e, tarp e, praktikų apie tai daug yra šiuo metu diskutuojama. Na ir paskutinis mūsų pasiūlymas susijęs su tuo, kad būtų neblogai, kad TTIP TSIA ir kiti susitarimai papildomi e, būtų, e, turėtų teigiamą poveikį ne tik darbo vietų kūrimui, tačiau ir darbo sąlygoms ir galėtų tapti tam e, tikrų etalonų, nustatant darbo standartus busimuose prekybos sustarimuose. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju abiem prelegentam. Dabar e, ponia Marija Rėna, mūsų komiteto nariai, gali pasisakyti. Dėkui, ponia pirmininkė. Dėkoju už dvi prezentacijas, e, kuriuose pamatėme tyrimų rezultatus. Ypač dėkoju pirmojo tyrimo, mm, pirmąjį tyrimą pristačiusiam profesoriui o antrojo tyrimo autorių labai gerai pažįstu pati. Noriu pasakyti, kad pirmą kartą išgirdau informaciją apie tai, kad TIP gali turėti ir neigiamą poveikį. Ir tai labai gerai, kad tokia informacija pateikiama, nes paskutinis komisijos tyrimas, kuris buvo paskelbtas taip pat kaip ir jūsų, tuo pat metu, sako, kad tik tai išlošime iš tą tip. O mum kadangi yra tik, kadangi dabar sužinojama, kad ne vien naudą tas susidarimas gali duos, tai turime, galėtų duoti, tai turime pasiūlyti ir priemonių, kad tiem neigiamam, kad tos neigiamus reiškinius galėtume sumažinti. Buvo pasakyta, kad bus neigiamų padarinių, bet trumpalaikių etapu. O žiūrint ilgalaikę perspektyvą, nebus tų negatyvių reiškinių. Tai norėčiau paklausti, kokio ilgumo ta ilgalaikė perspektyva yra, reiktų apibriežti. Ir antra, norėčiau pasakyti, kad taip, rinkos veiksnius galime suprasti. Bet kai kalbame apie žmogiškuosius išteklius, ypač Europoje, tai ne vis atlengva viską prognozuoti. Jei esame 45 metų e, darbuotojas metalurgijos sektoriuje, kur turime 20 metų patirtį. Ir tas sektorius dabar dėl, liberali, dėl liberalizavimo labai nukentėjo. Tai negalima sakyti, kad tie darbuotojai ras darbo vietą darbo rinkoje, nes jie galbūt nebesugebės pe, pakeisti savo kvalifikacijos, persikvalifikuoti, o net jei ir sugebės, tai nebūtinai jų regione atsiras naujų ekonomikos sektorių, kurie sukurs darbo vietų. Dėl to labai svarbu žinoti, kokie sektoriai nukentės. Uh, ir kurie išloš konkrečiam regione. Taigi tą geriausią sprendimą pasiūlyti nėra taip lengva, jo lab, kad analizė nėra iki galo išsami. Tos periferinės valstybės, sakoma, nukentės. Ir jų sąrašai tyrimuose yra pateikti, bet nesakoma, kokiuose sektoriuose e, reikia labiau dirbti Bet aš tikiuosi, kad bet kuriuo atveju komisija atsižvelgs į šių tyrimų rezultatus. O kas man yra įdomiausia? Nuo 22 puslapio man atsiranda rimtų problemų. Ir dėl to norėčiau paklausti tyriejų. Štai ko. Kai sakote, kad pagal komercinės teorijas sakoma, kad darbo rinkos griežtumas, ribotumas gali sumažinti pozityvių veiksmių įtaką ir padidinti negatyvių veiksnių įtaką komerciniai politikai. Europoje šiandien daug klausimų e, iškeliama dėl to, kad mūsų darbo rinka yra nelanksti ir kad tai kenkia mūsų įmonių konkurencingumui. Aš manyčiau, kad darbo rinkos apsauga nėra nelankstumas. Aš manau, kad darbuotojų socialinė apsauga yra jų gerovės užtikrinimas. Taigi tas nelankstumas man kelia problemų. Jei mm, žema kvalifikacija ir žemė atlyginimai uh, nesugebės veikti, jei, jei šie dalykai ne, neprisitaikys prie tarptautinės konkurencijos, tai didės nedarbas. Kai aš skaitau tyrimą ir jame matau, kad mes turime būti tokie pat lankstus kaip amerikiečiai. Ir kad neturėtų būti atlyginimų indeksavimo sistemų. Aš negaliu tam pritarti. Taigi, toj tyrimo pradžioj džiaugiuosi, kad yra sakoma, kad gali būti ir neigiamų padarinių, bet kai pereinu toliau prie šių tik ką paminėtų dalykų, tai noriu pasakyti, kad tai yra grinai politiniai dalykai. Ir noriu pasakyti, kad tos dėrybos dėl tarp dėl investicijų ir prekybos sustarimo su JAV iš tiesų neigiamai paveiks mūsų darbuotojų darbo sąlygas ir garantijas, dėl kurių jau ir taip ilgai buvo dėrėtas ir netaip lengva buvo susitarti. Taigi toks būtų mano klausimas. Pirmininkė, galbūt tegul pirma visi komiteto nariai pateikia klausimus, o tada galėsite atsakyti į juos. Dabar ponas Kristinsen, dėkui pirmininkė. Pirmiausia, ir aš norėčiau padėkoti tyriejams. Jų darbas nelengvas, nes turite įvertinti sustarimo, kurio dar nėra poveikį. Tik tebe vyksta dar dėrybos dėl transatlantinio priekybos ir investicijų sustarimo, taigi jo poveikis irgi negali būti aiškiai ir griežtai apibrieštas. TTIP mums taip pat yra ir galimybė nustatyti aukštesnius aplinkosaugos, sveikatos, vartotojo apsaugos ir darbo standartus tarptautinių lygmenių. Nes jei TTIP bus sudarytas ir pasirašytas, tai jis taps kaip ir tarptautinių priekybos standartų. Galbūt kai kurie darbuotojai praras darbo vietas, bet bendrai žiūrint TTIP prisidės prie ekonomikos augimo ir užimtumo didėjimo. Tyrimo kalbama, kad reikia perkvalifikuoti ir permokyti ES e, dirbančiuosius, kad jie prisitaikytų prie darbo rinkos pokyčių, kad reikia skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad atsirastų aukštos kvalifikacijos didelius atlyginimus mokančių darbo vietų Europoje. Ir tuo būdu TTIP bus naudingas Europos darbuotojams. Noriu paklausti tyriejų, ar jie sutinka su tuo, kad e, tas trumpalaikis neigiamas e, poveikis TTIP susitarimo gali būti pašalinamas, jei imsimės tinkamų mokymo perkvalifikavimo ir panašių priemonių. Ir tuo būdu tą uh, riziką dėl darbo vietų praradimo pašalinsime. Dėkoju. Herr Steinlock. Ačiū abiem pranešėjams už tyrimo rezultatų pristatymą užimtumo komiteto nariams labai svarbus aspektas aspektai susiję su e, darbo vietų kūrimo, darbo standartų nustatymo raida tam, kad galėtume žinoti, kokiu veiksmu turėtume imtis, e, siekiant užkirsti kelią neigiamoms tendencijoms, pritariu išsakytoms ką tik mintims apie tai, kad privalome nustatyti, siekti, kad būtų nustatomi kuo aukštesnio lygio standartai abiejose e, šalyse tam, kad tiek JAV, tiek ES žmonės pajustų kuo daugiau teigiamo poveikio iš tarpusio prekybinių santykių. Noriu atkreipti dėmesį vieną dalyką. Komitete mes pakankamai išsamei svarstome aspektus susijusius su skaitmeninimo poveikiu darbo rinkai, darbo sąlygoms, suvokdami, kad būtent dėl skaitmenizacijos susikurs naujos darbo rinkos, bus atliekamas visiškai kitokio pobūdžio darbas, ar kalbant apie užimtumo santykių pokyčius, ar jūs atsižvelgėte į skaitmenizacijos poveikį. Nes uh, Europos raidai skaitmenizacija turi tikrai didžiulę, daro didžiulę įtaką. Dėkui, ponė Ansantai. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti tyrėjim už pateiktą informaciją. Aišku, kad dar daug ką reikia padaryti, taip pat ir aiškinantis šiomis temomis giliau, iš e, tyrimų supratau, kad TTIP susitarimas gali turėti ir neigiamą poveikį, bent jau trumpuoju laikotarpiu, o žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos situacija stabilizuotųsi. Jūs paminėjote, kaip galima e, stengtis sumažinti tą nedarbo augimą tame trumpajame laikotarpyje. Minėjote e, galima finansavimą iš Europos fondo, kuris skirtas prisitaikyti prie globalizacijos padarinių, bet jūs neminėjote kompetencijų klausimo, nes tokio susitarimo pasirašymas reiškia mm, naujas kompetencijas, naujus gebėjimus, pavyzdžiui, skaitmeninės visuomenės stiprinimą. Ir kaip mes užtikrinsime, kad iš tų naujų gebėjimų, iš tų naujų pokyčių gautume naudą. Jūs taip pat minėjote, koks šio sustarimo poveikis galėtų būti įvairiom ekonomikos rytim. Čia minėjote apie skirtumus tarp mažų, vidutinių ir didelių įmonių. Gal galėtume daugiau informacijos apie tai pateikti. O kalbant apie darbo aspektus, minėjote, kad turime ginti savo standartus užimtumo srityje, darbo sąlygų srityje, bet norėčiau paklausti, ar yra tokių dalykų, kuriuos galėtume perimti iš JAV, kurių, pavyzdžiui, Europoje nėra, bet tie dalykai leistų mum geriau apsaugoti savo darbuotojus. Kokio čia įkvėpimo galėtume pasisemti iš JAV? Dėkuoju, ponas Hawks. Oczywiście ja. Dziękuję, panie pirmininkė. Ką aš galvoju? Pirmiausia, tai bendro pobūdžio komentaras. Nuomonės dėl ta tip susitarimo naudos skiriasi. Vieniem šis susitarimas atrodo geras, kiti mano, kad jis yra pavojingas. Sakoma, kad prekybos kliučių pašalinimas bus naudingas tiek ES, tiek valstybėm narėm, tiek JAV. Kiti sako, kad tai bus naudinga tik tai e, stambiam verslui ir bankam. Bet sakoma, kad šis susitarimas bus naudingas ir e, smulkiom ir vidutiniam įmonėm. Tai skatins gamybą ir darbo vietų kūrimą tokiuose įmonėse. Pirmasis tyrėjas sakė, kad šis klausimas aktualus visiems. Gaila, kad ne visi gali prieiti prie dokumentų dėrybinių dokumentų, nes dėrybos vyksta slaptai, tokiam, tokioje slaptoje aplinkoje ir nelabai daug informacijos apie TTIP pavyksta gauti. Ta mintis, kad bus sukurta 10 milijonų darbo vietų, yra įspūdinga. Bet čia kalbame apie bendrą 850 milijonų žmonių suma, tai tie 10 milijonų netrodo jau tokia įspūdinga suma, netrodo toks įspūdingas skaičius. Tyrimai rodo, kad Europai bus naudingos amerikietiškos investicijos, bet žinome, kad yra investuotojų apsaugos mechanizmas ir privatus arbitražo teismai, kurie prims sprendimus, kuriems mes jokios įtakos negalėsime padaryti. Amerikoje e, skalūnų dujos yra labai plačiai išgaunamos ir tai kenkia aplinkai, tai kenkia požeminiams vandenims, o tokie privatus arbitražo teismai galėtų priteisti labai didelės žalos kompensacijas atskirom valstybėm narėm. Buvo kalbama apie pradinį galimą nedarbo didėjimą. Turbūt sunku būtų paaiškinti bedarbiui, Europos Sąjungoje. Tu tris metus, trejus metus dabar neturėsi darbo, bet ketvirtais metais užimtumo lygis sumažės ir tu vėl turėsi darbą. Aš esu Lenkas, Lenkijoje labai aukštos kokybės natūralus maistas. Ir mane neramina tai, kad mūsų rinka užplūs chlorė nuplauti viščiukai ar hormonais iš, išauginti mm, jau, ar jautieną, mm, kurioje pilna hormonų. Čia dalykai tikrai nėra geri Europos Sąjungai. Manau, kad šis susitarimas sukels grėsmę žemės ūkiui daugelį ES valstybių narių. Ir čia turiu galvoje chemijos pramonės ir trašų pramonės gelia, keliamą grėsmę. JAV aplinkosauginiai reikalavimai nėra tokie griežti. Dėl to jie pasigamina labai pigių trašų. Ir mm, tai tie, tie pigus, prastai užauginti produktai sukels grėsmę daugelio valstybių narių žemės ūkiui. Be to JAV ne, nėra pasirašiusi jokių tarptautinės darbo organizacijos uh, konvencijų. Bet kokioje ekonomikoje svarbiausias išteklis yra žmogiškieji ištekliai, žmonės. JAV nėra darbuotojų tarybų, profsąjungos vaidina labai ribotą vaidmenį. Be to neįsivaizduojame, kokios pagal tati bus nustatytos mm, taisyklės dėl jungimosi į asociacijas, dėl priverstinio darbo, dėl lygybės užtikrinimo darbo rinkoje. Nieko nežinom, ką tai tipas šiuose srityse numatys. Jei JAV galės nepasirašyti aštuonių tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, tai kam tada tas TTIP yra reikalingas? Ar tai partnerių susitarimas, ar tai tik vienos šalies valios primetimas Europos Sąjungai, kuri praranda viską iš tokio susitarimo. O kai kurios valstybės narės nukentės dar labiau negu kitos. Ir iš tiesų gaila, kad nėra pakankama ekon, mokslinių, akademinių tyrimų suprantu, kad sunku mm, nuspėti ateitį. Akademiniai tyrimai, kurie yra atlikti, remiasi simulacija, bet iš kitos pusės. Bet iš kitos pusės partnerystės susitarimo sudarimas ir pasirašymas, kuris ne, nesivemia partnerystę, man kelia įtarimų. Aš nejaukiai jaučiuosi dėl tokio sustarimo. Pone Makintaja. Dėkuoju, pirmininkė. Man šie tyrimai taip pat pasirodė labai įdomus, daug informacijos išgirdome, labai dėkoju abiems svečiams mūsų. Kai kas mane labai įkvėpė ir įdomu buvo pamatyti, kad įmonės, kurios užsima eksportu, moka paprastai didesnį atlyginimą negu tos, kurios veikia tik namie. E, darbo vietos geresnės juose, e, geriau įgūdžiai panaudojami ir panašiai. Ir ar prekyba bendroje rinkoje ir su trečiosiomis šalimis yra labai svarbi, dėl to mes ir e, pabrėžėme, kokia yra svarbi, pavyzdžiui, bendroji rinka. Ir kokia svarbi apskritai yra prekyba ir kaip tai susijęs su darbo vietomis. Man įdomu taip pat buvo išgirsti, kad trumpalaikėje perspektyvoje užimtumas gali sumažėti, tačiau ilgesnių laikotarpių vyks atvirkštinis reiškinys. Ir galvojant apie technologinės inovacijas, naujų technologijų atsiradimą, pažangą apskaitai pasaulyje, Kažkada, pavyzdžiui, vežimų gamintojai e, neteko darbo ir stiprėjo vis automobilių sektorius. Ir man įdomu, e, ar dėl TTIP, ar dėl technologinių ovacijų e, tendencijos gali pasireikšti didėjimo ar mažėjimo linkme. Ir pavyzdžiui, žmonės kaip e, žmonės turės palikti darbo vietas, e, kurios nebebus paklausios ir kaip mums panaudoti įgūdžius, kaip ugdyti įgūdžius, apmokyti žmonės, galvojant, kad atsiras naujų darbo vietų, kitokių. Ir ar tai, pavyzdžiui, yra tik TTIP rezultatas numatomas, ar e, technologijų naujų atsiradimas, inovacijų platesnis dėgymas. Mums tie klausimai yra labai svarbus. Dar vienas įdomus aspektas, kuris yra susijęs e, su prekyba, yra toks. Viename iš tyrimų sakoma, kad atrodo, jog kai kurios šalys eksportuoja daugiau negu kitos. Ir vis tik tai, e, kaip sakėte, e, lentelė atspindi ne visas tendencijas, kadangi daug rytų Europos šalių gamina tarpinės prekes ir teikia jas galutiniams gamintojams, kurie ir eksportuoja gaminius. E, Junktinė karalystė taip eksportuoja daug, tačiau e, detalės e, atkeliauja iš kitų šalių ir tai sudaro labai svarbę eksporto dalį. Mums reikia turbūt geriau suprasti, kokie egzistuoja ryšiai Europos Sąjungoje tarp šalių, valstybių narių ir e, kaip gali viskas paveikti darbo vietas atitinkamiems tiekimo grandinės e, dalyviams. E, žinome, kad 65 procentai naujų darbo vietų sukūriama smulkėme vidutinėme versle. Ir ar galime tikėtis daugiau informacijos, kaip TTIP paveiks mažesnių įmonių sektorių ir jų galimybę užtikrinti naujas darbo vietas? Nes dažnai mums sakoma, kad kas išloš iš šio sustarimo, tai yra uh, didžiosios bendrovės, bet įtariu, kad taip turbūt ir nėra visuotinai. Manau, kad MVI taip pat e, įgys daug e, galimybių ir norėčiau, kad jūs šiek tiek plačiau apie tai pakalbėtumėte. Paskutinis e, pono Marijas trumpas klausimas, kad dar turėtume laiko išklausyti atsakymams. Prašau. Dėkoju. Manau, jog šios diskusijos yra labai svarbios, nes e, gilinamės į tai, kokį poveikį taip turės darbo darbui, darbo standartams. E, Graikijai poveikis bus labai dėlis žemės ūkio sektoriuje. Mūsų gaminiai yra saugomi, e, pavyzdžiui, e, kalamata alyvas, alyvogės ar e, fetasūris e, kilmės ženklų žymimi kai kurie mūsų gaminiai. Lapkritį buvome nuvykę į JAP ir svarstėme šį klausimą su darybininkais. JAV pusė atsakė padėtis labai, jų pozicija labai aiški, jie visiškai nepripažįsta jokio kilmės e, ženklinimo. Bet e, žemės ūkis Graikijos yra gana konkurencingas, ypač e, jau kalbėsime apie tokius konkrečius gerai žinomus projektus kaip kad Uzo. Tai jeigu kilmės ženklas nebus apsaugotas, galite įsivaizduoti, kokį poveikį tai turės užimtumui žemės ūkija. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs savo e, tyrimuose, analizėje į tai gilinotės, ar atsilieps e, tokiems, tokiems darbo vietoms tarimas. Taip pat, kaip žinia, Graikija yra pasirašiusi memorandumą e, dėl ekonomikos finansinių dalykų ir labai daug jaunų žmonių dėl to neturi darbo. E, bijomasi, kad daug įmonių e, Graikijoje bus uždarytos dėl TTIP. Ar jūs atlikote kokį nors tyrimą konkretų, pavyzdžiui, apie poveikį TTIP užimtumui Graikijoje, pirmiausia, MVI? Nes mums daro įspūdis, kad jeigu dar atsiras daugiau e, liberalių elementų rinkoje, tai neigiamai paveiks mus dėl darbo standartų. Graikijoje e, darbo standartai gana e, aukšti, apsauga aukšto lygio, tačiau jeigu JAV darys daugiau spaudimo, atsiras dar daugiau lankstumo darbo rinkoje. Dar trumpai, keletą sekundžių. E, tokie mano klausimai ir noriu pasteirauti, ar jūs atlikote analizę savo darbe, pirmiausia, pavyzdžiui, galvant apie Graikiją ir jos problemas. Čia. Jeigu vertėjai mums leis, tai dar suteiksiu po penkias minutės abiems svečiams, kad atsakytų į šios visus klausimus. Prašom. Labai ačiū. Mm, džiaugiuosi, kad tyrimas jums pasirodė naudingas, ponė Arina. Pone Arena, man buvo labai malonu tai išgirsti. Ir e, aš tikrai nenorėjau pasakyti, kad mes turėtume kažkaip e, už, m, sumažinti apsaugą. E, darbo vietų. Mes e, pirmiausia turime galvoti apie e, darbuotojų apsaugą, ne tiek apie e, darbo vietas. Ir aš pagrindinės skaidrėje rodžiau priemonės, kurios galėtų padėti darbuotojams, kurie gali susidurti su problemomis. Pavyzdžiui, draudimas nedarbo atveju ar kitos priemonės, kuris leistų darbuotojams įsigyti naujų priemonių, kurių gali reikėti kitose e, darbo rinkos srityse. Ir e, jeigu darbo rinka išaldo status quo ir neatsiranda augimo galimybių ateityje e, globalioje rinkoje veikti, tai mes galime sunaikinti galimą teigiamą poveikį. Mums reikia lankstumo, kuris būtų derinamas su darbuotojų apsaugos priemonėmis įvairiomis, pavyzdžiui, draudimo galimybėmis. Ar panašiai, ponas Kristensen minėjo Kabaldo tyrimą ir aš noriu labai atvirai ir uh, garsiai pasakyti, kad tai yra vienas tik iš elementų. Mes neturime tyrimų, kurie į e, agreguotus duomenys užimtumo gilintus, apibendrintus. Yra du tyrimai, e, kurie rodo, kad poveikis užimtumui gali būti teigiamas, tačiau reikia kur kas daugiau dar atlikti e, analitinių darbų. E, buvo kalbama apie skaitmeninę e, revoliuciją. Taip, taip iš tiesų yra. Mes e, dabar galime sunkiai įsivaizduoti, kaip po 20 metų dėl skaitmeninės aplinkos atrodys darbo vietos. Mes į tai nesigilinu, bet iš tikrųjų mūsų problema yra dviejopa. Pirmiausia, nežinome, kaip atrodys TTIP ir taip pat negalime įsivaizduoti, kaip atrodys naujos darbo vietos skaitmeninėje aplinkoje, bet aišku turime visuomet stebėti, kaip viskas vyksta. Tačiau vienas dalykas yra aiškus, kad vyksta technologiniai pokyčiai ir įmonės taiko naujus metodus ir tai prisida prie globalizacijos spartesnės e, plėtotės. Ir tikriausiai viskas dar paspartės tokioje globalioje aplinkoje, tai galbūt taip pat turės neigiamo trumpalaikio poveikio. Pone Sander. Pone Sander, ponas Hots ar ponė Makintar klausė apie MVI. Taip, atlikta yra tyrimų. Daug, kas, daug iš tų tyrimų rodo, kad tai, kas daugiausiai išloš iš TTIP, tai yra vidutinio dydžio įmonės, kurios aktyviai dar neveikia JAV rinkoje, bet kurios yra pakankamai konkurencingos ir gali pasinauti galimybėmis parduoti savo gaminius JAV o mažiausios įmonės ir šiaip neužsijima eksportu ar galbūt negalėtų pasiūlyti savo gaminių JAV rinkoje. E, vidutinės įmonės, e, jos tikriausiai daugiausiai išloštų. E, kompetencija, žmogiškasis kapitalas. Taip, tai yra svarbiausias kapitalas šalims, niekas tuo nebejoja. Ir galbūt svarbiausias komponentas tai yra e, darbo rinkoje reikėtų padėti darbuotojams, pavyzdžiui, naujų e, įgūdžių. Ponas Marijas ir dar vienas kolega iškėlė klausimą apie žemės ūkį. Aš prisidėjau prie e, vieno tyrimo, kuris buvo atliktas jūsų parlamentui, Žemės ūkio komitetui. Uh, Taip, e, TTIP gali kelti problemų žemės ūkiai, nes JAV žemės ūkis yra labai konkurencingas ir dėl to gali nukentėti ES žemės ūkis. Tačiau um, perdirbėjai gali išlošti e, iš TTIP, o geografinės nuorodos, jų klausimas yra labai svarbus, bet sutarime su Kanada komisija daugiau kaip 140 e, užtikrino produktų, e, numatė produktų, kurie yra saugomi. Tačiau dabar kol kas e, tiems projekta, produktams nenumatyta apsauga, bet kai įsigalios e, susitarimas su Kanada, jie, jiems bus taigomas apsauginės nuostatos. Pone Makenta, jūs paminėjote vieną labai svarbų dalyką. Kiti pažangos e, šaltiniai, technologiniai pokyčiai. Yra daug informacijos, kuri rodo, kad veiksminga priekyba e, turi perkeliamą į poveikį, kad darbuotojai turi imtis kitų darbų arba kad Bet, e, pavyzdžiui, vartotojų pokyčiai, įpročiai yra labai nedideli. Ir jeigu nepamatysime iš priekybos e, palankių rezultatų, tai įsigalios status quo. Ačiū už klausimus, džiugu konstatuoti, kad kai kurie iš jūsų jau perskaitė mūsų tyrimus ir pakankamai išsamei. Žinoma, bijau, kad nesugebėsiu atsakyti į visus klausimus, ne tik dėl laiko trūkumo, tačiau ir dėl to, kad e, kai kurie klausimai nepatenka į mano ekspertinių gebėjimų sritį. Skirtus klausimus, į kuriuos manau, kad galėčiau tinkamiausiai atsakyti, ponas Kristensen, jeigu tinkamai ištariu jūsų pavardę, klausė apie tai, kaip būtų galima atsverti potencialiai neigiamą poveikį. Tai buvo svarbiausias mūsų tyrimo tikslas. Siekiant pasiūlyti kelias mintis, kaip to išvengti, siūlome du kelius. Pirmasis - apribojant socialinio dempingo galimybės įtraukiant konkrečias nuostatas į susitarimus ir taip pat įmantis e, priemonių ES ir valstybių narių lygių siekiant nustatyti veiksmingą socialinės apsaugos ir darbo rinkos politiką. Kai kurie moksliniai tyrimai parodo ir patvirtina kad veiksmingai veikiančios gerovės valstybės e, skatina ne tik konkurencingumą, apie tai, manau, kalbama ir jūsų tyrimė, tačiau taip pat ir skatina atviros ekonomikos politiką. Manau, kad e, dabartinėme ekonominėme ir politinėme kontekste tai yra labai svarbu pabrėžti Harvardo e, politinės e, ekonominės atstovas apie tai yra kalbėjęs. Pone Štainruk, aš nesu darbo rinkos politikos ekspertas, todėl man sunku būtų pakomentuoti poveikį susijusi su skaitmenizavimu pagal skaitmizavimo poveikį ekonomikai, pasirašant laisvos prekybos susitarimus <clears throat> ir siekiant užkirsti kelią potencialiams grėsmėms kylančioms darbo standartams. Pone Sander, man atrodo, paklausė, ko ES galėtų iš JAV pasimokyti, nustatant darbo sąlygas arba priimant darbo teisės aktus. Iš tiesų, aš nežinau tokių pavyzdžių, e, kurie galėtų įrodyti, kad JAF užtikrinama geresnė darbo sauga, darbo, geresnė darbo sąlygos standartai nei Europos Sąjungoje. Neseniai e, JAV buvo tam tikros reformos įvykdytos, pavyzdžiui, teisės į darbo reformą buvo vykdyta kai kuriuose valstijose per pastarosius keletą metų. Labai būtų svarbu pabrėžti, kad egzistuoja tam tikra įvairovė darbo sąlygų nustatymo standartų ir ES viduje visos valstybės narės yra ratifikavusios pagrindinės darbo teisės konvencijos, TDO konvencijos, tačiau e, kaip praktiškai yra apsaugomos darbuotojų teisės, e, patvirtinant konkrečius įstatymus, aišku, skiriasi taip pat ir. Ir ES viduje. Galbūt paskutinis atsakymas jūsų klausimą, ką Europos parlamentas galėtų padaryti, atsižvelgiant į tam tikrus e, apribojimus susijusius su įgaliojimais, kurie yra nustatyti sutartyse. Aš manau, kad e, galėčiau pasiūlyti tą patį, ką ir profesorius Felbrumairis daugiau lėšų mokėti į pristaikymų prie globalizacijos padarinių fondą. Taip pat e, suprantu, kad e, galbūt tai būtų šiek tiek kita tema, tačiau ir kit, tema kitai diskusijai, tačiau galbūt reikėtų ieškoti tam tikrų analogų tarp diskusijų, kurios vyksta Europos parlamente, pavyzdžiui, vyko vakar apie tai, kaip nustatyti tam tikrus automatinius e, stabilizavimo mechanizmus, stabilizatorius eurozonoje ar visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, patvirtinant e, bendrą europinę nedarbo išmokų sistemą. Manau, kad ši diskusija galėtų būti siejama su tam tikru asimetriniu poveikiu, kurį daro prekybos liberalizavimas, laisvos prekybos sutarčių pasirašymas ir todėl reikėtų ieškoti būdų, kaip kompensuoti nuo kai kurių laisvos prekybos sustarimų e, daugiausiai žalos patirinti nukenčiančioms valstybėms patiriamą žalą. Tiek. Ačiū. Dėkoju abiem prelegentam už informacijos pateikimą. Turime ir šiuos tyrimus. Jie padėti ant stalo prie išėjimo iš salės, galite pasimti. O jei turėsime jums daugiau klausimų, ar jei mums reiks tų, tų skaidrių, kurių nėra atspausdintame dokumente, jie yra internete, tai mes dar kreipsimės į jūs ir Jūsų tyrimai iš tiesų yra labai įdomus ir svarbus mūsų komitetui. Mūsų komiteto nariai taip pat yra ir yra pakaitiniai priekybos komiteto nariai. Ir labai prašyčiau visų nevėluoti po pietų pertraukos, nes balsuosime. Taigi, iki sustikimo po pietų.